Witam Państwa. Sveiki, susirinkę į posėdį, ponios ir ponai. Noriu pasveikinti visus atvykus į Žemės ūkio komiteto posėdį. Ir mes šią popietę pirmiausiai panalizuosime, <clears throat> kas buvo nustatyta vykdant tyrimą po to, kai buvo reformuotas cukraus sektorius atsisakyta kvotų. Ir kaip jūs žinote, po to vyks klausimas lygiai tą pačią temą. Tyrimo tikslas buvo įvertinti dabartinę padėtį ES cukraus rinkoje ir taip pat tarptautinėje, pasaulinėje cukraus rinkoje. Nes, žinote, nekartą jau minėjome, kad globalizacijos, globalizacija padarė labai aišku poveikį visoms rinkos ir labai didelį poveikį cukraus rinkai. Visiškai akivaizdu, kad tyrimo pagrindu mes galvojame geriau suprasti, kas nutiks, kai visiškai cukraus kvotos bus panaikintos 17 metų rugsėjo 30. 2015 metais panaikintos pieno kvotos, dabar laukia kitas etapas, tai yra cukraus kvotų panaikinimas 2017-aisiais. Jūs žinote, kad pasikeitė ir paramos mechanizmas, ir um, pati sistema ir todėl sektoriaus padėtį įvertinti galima labai įvairiai, priklausomai nuo to, koks bus pasirinktas rodiklis. Todėl geriausia galbūt išklausyti ekspertų nuomonės Ir tai yra Barbara Velicka ir e, Piotr Šainan, kurie atstovauja nacionaliniam Lenkijos institutui ir e, aišku, ekspertai pasisakys, o po to turės galimybę pasisakyti ir e, komiteto nariai ir tada jau prasidės mūsų klausimas. Prašyčiau visų laikytis nustatyto laiko reglamento, o pranešėjams nustatomas dešimties minučių limitas kiekvienam. Ačiū, pona pirmininkė. Noriu visus pasveikinti. Pirmininkas jau a, pasakė, a, kokį tyrimą mes atlikome, todėl aš nes, ne, nukrypdamas iš karto pereisiu prie konkrečių dalykų, prie e, to, kokios yra tendencijos dabar rinkoje, kaip yra reguliuojama rinka. Aišku, pasakysiu keletą žodžių pabaigoje apie tai, kokia padėtis yra pasaulio rinkose ir kokias šiuo metu stebimės tendencijas. Dar vienas įdomus klausimas, o kaipgi ateityje galėtų vystytis cukraus rinka? Galiausiai Dar keletą žodžių pasakysiu apie siūlomą rinkos reguliavimo projektą. Kaip jau sakiau, tyrimo metu buvo bandoma pasiekti keletą tikslų, tačiau svarbiausias dalykas - įvertinti padėtį ES ir pasaulinėme cukraus sektoriuose. Mes išanalizavimo galimus scenarius, galimus problemų sprendimus, kaip geriau būtų re reguliuoti rinką po 2017 metų. Taigi, ponios ir ponai, jeigu pasižiūrėsime, kokia padėtis ES cukraus sektoriuje, tai pamatysime, kad neabejotinai cukraus sektoriuje e, sukūriama visa virtinė papildomų uh, šalutinių produktų, tokių kaip melasas ir daug išspaudos, pavyzdžiui, naudojamos pašarams kaip priedas, 30 tūkstančių darbuotojų dirba cukraus rinkoje ir nereikia pamiršti, kad cukraus rinka tai yra ir žaliavos augintojai ir perdirbėjai. Todėl pats cukraus um, sektorius labai aktualus ir svarbus ypač vietos e, gyventojams. Ir aplinkosauginė prasme, nes mes kalbame be kita ko ir apie gamybos įvairinimą, apie geresnį žemės panaudojimą. Turiu galvoje žemės ūkio paskirties žemę. Dar vienas dalykas susijęs su cukrumi, tai yra maisto sauga. Ir jeigu mes norime, kad ES turėtų cukraus sektorių, cukraus rinką, tai reikia įvertinti ne tik dabartinę patį, bet pagalvoti, ką daryti ateityje. Jūs žinote, kad cukraus rinka yra viena iš labiausiai reguliuojamų rinkų ir supirkimo kainos yra taikomos tam, kad būtų palaikoma tam tikra pusiausvira. Todėl egzistuoja ir kvotos. O kasgi nutiks po to, kai kvotos 17 metais bus panaikintos galutinai? Kaip bus su supirkimo kaina? Tikriausiai dalis elementų irgi dings iš rinkos, tokios kaip supirkimo kaina. Iš esmės bus tokių sričių, kuriuose reikės imtis naujų priemonių. Na, kad ir prekyboje, pavyzdžiui. Kitai žodžiai sakant, mūsų laukia tam tikri pasikeitimai. Ir nebijotinai keisis cukraus rinkos funkcionavimas. Konkurencija auks, turiu galvoje, to paties sektoriaus, um, tame pačiame sektoriuje veikiančių gamintojų konkurencija. Nes dabar yra oligofolija, yra keletas tik tai gamintojų, gamini, kurie gamina cukrų įvairiems klientams. Ir visai tikėtina, kad 17 metais atsiras rinkoje naujų žaidėjų. Ateis į mūsų rinką naujos kompanijos, naujos įmonės. Ir labai tikėtina, kad atsiras ir pakaitalai cukraus, tokie kaip izogliukoza. Kaip jau sakiau, cukraus e, rinka yra labai stipriai reguliuojama ir naujas rinkos e, žaidėjas gali atsirasti gana sunkiai dabar įvykdžius tam tikras sąlygas. Tačiau po 17 metų naujų bendrovių ateimas bus visiškai neapsunkintas. Dar vienas dalykas, kad e, gali padidėti izogliukozės gamybą, kad keisis referencinė arba atskaitos kaina. Gali būti, kad pats sektor, pats, pačio sektoriaus veikimas pasikeis iš esmės. Jeigu panalizuosime pasaulio cukraus rinką, tai pamatysime, kad laipsniškai ta rinka keičiasi, nes e, cukrus suvartojimas pasaulinėje rinkoje auga maždaug 2 procentais. Be to yra cukrenendrės, iš kurių gaminamas cukrus ir cukriniai runkeliai. Būtent ES cukrus daugiausiai ir gaunamas iš cukrinių runkelių. O kai ver, bandome įvertinti rinkos poziciją, tai e, cukrinių runkelių augintojų padėtis yra kiek silpnesnė nei cukrenendrių augintojų, todėl kad cukrinių runkelių auginimas yra cikliškas dalykas. Ir tas ciklas anksčiau apimdavo penkerius metus, dabar apima keturius metus. O cukraus kaina didelė dalimi priklauso nuo paklausos pasiūlos pusiausvėros. Aišku, yra ir kitų veiksnių, tokių kaip pavyzdžiui energijos išteklių kainą arba sandėliavimo išlaidos. Tie du pastarieji elementai daro pakankamai nemažą įtaką cukraus kainai, kodėl jinai ir sviruoja. Dar vienas dalykas, kad demografinė padėtis daro uh, savo poveikį gyventojams augant, cukraus suvartojimas taip pat auga, tai yra paklausa auga. Ir kyla klausimas, o kas ateityje gamins cukrų, kad e, būtų patenkinta auganti paklausa. FAO ir EBPO prognozės rodo, kad ilgainiui cukraus tona kainuos apie 480 dolerių, bet aš daugiau detalių nepateiksiu, nes tiesiog ne, neturiu tam laiko. ES rinkos cukraus reforma, kuri buvo atlikta 80 metais, pasireiškia įvairiais struktūriniais pasikeitimais. Daugelis įmonių tiesiog sustabdė gamybą, tačiau padidėjo ir našumas, padidėjo produkcijos kiekis. Ir Europos Sąjungoje pagaminama maždaug tarp 16-17 milijonų tonų cukrus, bet tas skaičius nėra galutinis, nes viskas priklauso e, nuo geografinės padėties. Pavyzdžiui, naujosiose valstybėse narėse šitas sviravimas kiek kitoks. Kalbant apie suvartojimą, tai suvartojimas yra maždaug stabilus jau daugelį metų. Ir manau, kad visai įmanoma, jog paklausa ateityje išauks, nes cukrus vartojimas kaip papildomas komponentas gaminant įvairius kitus maisto produktus. Dar nereikia pamiršti ir um, prekybos, nepriklausomai nuo to, kai kokiu pagrindu ta priekyba vyksta, nes pavyzdžiui yra dvišaliai susitarimai su besivystančiomis šalimis ir ES yra įsipareigojusi iš besivystančių šalių įsivežti tam tikrą kiekį cukraus e, kasmet. Jeigu e, įvertinsime skaičiais, tai maždaug 10 procentų ES pagaminto cukraus yra eksportuojama. Bandant vertinti tolimesnę perspektyvą, tai komisija yra pateikusi savo prognozę, mes pabandėme tą prognozę peržiūrėti naujai. O prognozija rodo, kad auks gamybą ir gamyba sudarys apie 17 milijonų tonų, paklausagi cukrui šiek tiek sumažės. Importuojama bus daugiausiai pagal dvišalių susitarimus. Tačiau importuojamas e, kiekis mažės ir sudarys maždaug 0,5 2,5 milijono tonų. O kalbant apie cukraus kainą, tai komisijos paskaičiavimu e, cukraus kaina už toną turėtų būti apie 400 eurų. Aišku, gali būti, kad reikės um, riboti izogliukozės gamybą, nes izogliukozės gamyba neabejotinai auks ir atitinkamai išauks izogliukozės uh, rinkos dalis, kuri turėtų sudaryti tarp 3,5 ir 11 procentų. Dabar EBPO taip pat analizuoja pokyčius cukraus rinkoje ir jie mano, kad situacija bus gana stabili, nors kai kurie aspektai tikriausiai keisis priklausomai nuo pasikeitimų pasaulinėje cukraus rinkoje. Per pastaruosius dviejus metus mes matėme kaip sviravo šiek tiek cukraus kainos ir priklausomai nuo kainų sviravimo gamyba arba augo arba mažėjo. 12 metais, pavyzdžiui, daug buvo pagaminta cukraus, po to imtasi struktūrinių reformų. Taigi situacija nėra vienareikšmiška. Remdamiesi visą informaciją, mes galvojame apie tris scenarius. Tai yra išliks dabartinė padėtis, kai kaina sviruos apie 480 um, eurų. Pesimistinis scenarius, kai kaina kris iki 250 eurų. Ir uh, tarpinis scenarius, kai kaina sviruos apie 400 eurų už tonų. Taip, šiuo metu kaina šiek tiek kyla, tačiau tas kilimas ne, uh, bus labai ilgalaikis. Mes žinome, kad pasikeitimai cukraus rinkoje vyksta laipsniškai, todėl nemanome, kad um, atsiras kažkokių drastiškų dalykų. Bet kita vertus, turime atsižvelgti į kai kuriuos e, kitus susijusius aspektus. Na, pavyzdžiui, kad ir tai, kaip pavyks susidarėti pagal TTIP susitarimą su JAV, kokie bus struktūriniai dinaminiai pokyčiai. ir jeigu dabar bandysime modeliuoti pasiekmes, tai pagal pirmąją variantą, kada gaminama 16-17 milijonų tonų cukraus už 480 eurų už toną, tai nėra tikėtinas didesnis neigiamas poveikis ir bus įmanoma apsirūpinti cukrumi savarankiškai, o cukraus kaina išliks stabili. Bet visai kitokia situacija pasidarys, kada galvojame apie pesimistinį scenarių, tai yra jeigu kaina kris iki 250 eurų už toną, tada jau reikės galvoti apie tai, kaip palaikyti ūkininkų pajamų lygį. Dar vienas dalykas, kad reikia viską vertinti atsižvelgiant ir į išorės santykius, išorės prekybą ir kaip sviruos eksportuojamo, importuojamo kiekių santykis. Jūs čia matote įvairius skaičius e, susijusius su padėtimi rinkoje ir pagal optimistiškiausią scenarijų cukraus gamybos perspektyvos pačios geriausios gali būti esant um, tam tikrom sąlygom, kurios nurodytos skaidriai, jos paryškintos dabar mėlyna spalva. Ir net ES galėtų tapti grinąją eksportuotoją. Bet reikia pirmiausia įvertinti savi aprūpinimo lygį. Taigi, kaip aš jau minėjau, galimi įvairūs scenarijai. Ir um, kuris iš tų scenarių geresnis ir kokie pasikeitimai įmanomi, tai pirmiausiai reikėtų gal atlikti struktūrinius pakeitimų, struktūrinių reformų imtis. Nes jeigu kalbame apie cukraus gamybą, labai tikėtina, kad didžiausia cukros gamybos koncentracija bus 15 valstybių narių, o ir ten būtent veiks stambiausios cukrus gamyklos. Tai reiškia, kad cukrinių runkelių augintojai bus priversi labai rimtai keistis nes tokia koncentracija darys jiems poveikį. O tai reiškia, kad bus pakankamai ženklus poveikis ir socialinėje srityje. O dabar trečiasis variantas, kuris yra pats optimistiškiausias mūsų galva, kuri, pagal kurį įmanoma ir tolesnė plėtra, tai jūs matote skaičius šią skaidrėje. Ir ką aš noriu pasakyti? Aišku, tam, kad būtų sušvelnitas tų pasikeitimų poveikis, o pasikeitimai įvyks, reikia uh, jau dabar galvoti, kokiamis priemonėmis bus švelninamas neigiamas e, poveikis ir kaip sektorius galės e, gyventi. Aišku, reikės gal kažkiek paramos, reikės garantuoti ūkininkų pajamų lygį, ir galimybę parduoti cukrų vidaus rinkoje, tai neišvengiamai bus susiję su a, ta kaina, kuri a, e, nustatoma vartotojui. Dar nereikia pamiršti, kad pokyčiai, kurie įvyks, turės būti atliekami atsižvelgianti socialinius ir kitus aspektus, bet a, tų aspektų yra pakankamai daug. Na, pavyzdžiui, aplinkosauginis aspektas. Jis irgi svarbus. Mes negalime ne vieno iš tų aspektų išmesti, atmesti ar jų tiesiog pamiršti. Todėl tokiame platesnėme kontekste galima būtų bent vieną dalyką pasakyti. Bendroji žemės ūkio politika šiek tiek pasikeitė, ypač e, turint galvoje rinkos reguliavimą, kuris anksčiau vaidino labai didelį vaidmenį. Ir e, dabar cukr e, rinkos reguliavimui tenka mažesnis vaidmuo Mes atlikdami analizę pabandėme ne tik įvertinti, bet taip pat ir kai ką pasiūlyti. Tai, kas buvo padaryta iki 13 metų, sudaro rinkos funkcionavimo pagrindą. Ir e, naujosios taisyklės tapo naujaja sistema reguliavimo. E, Tačiau reikia galvoti, kaip, kaip tvarkyti importą, ką daryti su užsienio priekyba ir kaip skatinti eksportą. Ar reiktų įvesti kažkokias tai išmokas, ar kaip nors kitaip pasielgti. Dar vienas svarbus dalykas yra pats rinkos mokslinis tyrinėjimas. Aš manau, kad um, visa tai turėtų būti atlikta ir pieno sektoriuje, nes būtina įvertinti galimus būdus sektoriaus konkurencingumui padidinti ir um, pagalvoti apie tai, kaip galėtų uh, sektorius greitai reaguoti į rimtesnius pasikeitimus rinkoje kad um, neigiamas poveikis per visą uh, rinko, e, maisto grandinė būtų kaip galima mažesnis. Dabar jeigu mes bandome viską vertinti pagal supirkimo kalną, kainą, tai šiuo atveju didžiausias vaidmuo tenka sudarytoms tiekimo sutartims. Ir čia jau vertėtų galvoti, kad ko gero tarp šakinės organizacijos ar augintojų organizacijos suvaidintų patį svarbiausią vaidmenį, nes jūs žinote, kad gamyba yra atsieta nuo na, nuo pardavimų, nuo e, rinkos. Dar viena svarbi sritis, į kurią reiktų atkreipti dėmesį, tai tos priemonas, kurių pagalba vertinama rizika. Riziką vertinti būtina tam, kad būtų galima ją riboti. Mes žinome, kad cukrinių runkelių auginimas aplinkos auginių požiūrių yra labai svarbus dalykas ir bet kokie veiksmai ar ūkininkavimo formavimo politika gali duoti įvairių rezultatų. Aš jau sakiau, kad cukraus rinka yra labai e, reglamentuota rinka ir cukrus yra tarsi strateginė prekę. Todėl a, sistema, kuri nustatoma a, cukraus rinkai, turi būti kitokia nei kitose sektoriuose. Jau jeigu mes atsisakome e, cukraus kvotų, tai reiškia, kad pasikeis supirkimo kaina, Ir tai reiškia, kad labai rimtai pasikeis padėtis rinkoje ir mes labai tapsime priklausomi nuo tendencijų pasaulinėje cukraus rinkoje. Jeigu laiku pamatysime signalus, kad rinka stipriai keisis, mes galėsime imtis priemonių ir neigiamas pasiekmes švelninančių priemonių tame tarpe. Kitaip sakant, reikalinga numatyti įvairiausius galimus scenarius ir problemų sprendimo būdus. O reformos poveikiai reikės deramai įvertinti, nes kitaip bus neįmanoma reaguoti į susidariusią padėtį. O interesų derinimas šioje, šioje rinkoje bus labai sudėtingas. Ačiū. Labai dėkuoju. Aš norėčiau dabar pradėti diskusiją ir paklausti, ar kas nors norėtų pasisakyti. Matau, kad ponas Des iš karto pakėlė ranką, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, dėkoju ir mūsų svečiams už tai, kad pristatė tyrimo rezultatus. Aš norėčiau pasidalinti keliomis pastabomis. Tai, kai, apie ką Jūs kalbėjote, buvo labai įdomu. Čia mes suprantame, kad reikia taip pat galvoti ne vien apie priemonių planavimą, bet ir apie rizikos valdymą. Beje, būtų įdomu paklausti, apie kurias konkrečiai priemonės jūs kalbėjote. Be to, jūs ne, neminėjote to, kad kai kuriuose šalyse yra susijėtos išmokos, o yra kitų šalių, kurių išmokos buvo atsijėtos. Taigi, betgi tai iškreipia konkurenciją. Jei viena kokia nors šalis išmoka 400 eurų išmoką, o kita šalis to nedaro, tai labai iškraipo konkurenciją. Ar jūs e, bandėte įvertinti šią problemą, jos mastą? Nes man atrodo, kad tai būtų svarbus išvelgti, ypač kai galvojame apie konkurencingumą Europos Sąjungoje. Ir Gal jūs galėtumėte pateikti konkrečių pasiūlymų apie tai, kaip mes galėtume ateityje greičiau reaguoti į varias krizės. Mes matėme per e, pieno sektoriaus krizę, kad intervencinių kainų modelis yra labai lėtas. E, taigi greitai pritaikyti neįmanoma. Taigi kaip mes galėtume pakeisti dabartinę sistemą, kad galėtume greitai reaguoti į bet kokias problemas. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pasveikinti mano pirmtaką, ponas Des, ponas Des, džiaugiuosi, kad jūs atėjote į šį posėdį. Panas Masai, toliau. Pane euh, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už prezentaciją. Jūs kalbėjote apie tyrimą skirtą Europos cukraus sektoriui ištirti. Akivaizdu, kad jūs pamiršote apie labai didelę cukraus sektoriaus dalį, nes jūs nekalbėjote, neminėjote apie cukran, cukranendrių cukrų. Jums yra žinoma, pavyzdžiui, tikriausiai, kad e, Reunionas ir Gvadelupe, tai yra Prancūzijos užjūrio teritorijos, gamina labai daug cukranendrių cukru, cukraus. Mes užima dešimtą vietą pagal gamybos apimtis iš 22 gamintojų. Jūs apie tai pamiršote ir tai yra svarbu, manau, nes tai tikrai įžeidė parlamentarus atstovaujančius tiems regionams ir taip pat, ne aš nebejoju, sukėlė uh, sektoriaus subjektų pasipiktinimą ir kurie baiminasi šios reformos, apie kurią jūs kalbėjote, pasiekmių. Reikia kalbėti ne vien apie kvotą. Mes matome, kad man siekiame iš esmės pakeisti sektorių. Ir manau, kad mes, kai mes galvojame apie ateitį, mes Negalime pamiršti cukranendrių cukraus gamintojų. Jie taip pat turėtų turėti galimybę pasinaudoti e, tyrimų panašių jūsų išvadomis. Jums yra žinoma, kad mes labai dažnai atkreipiame komisijos dėmesį į tai, kad jie dažnai pamiršta apie Prancūzijos užjūrio teritorijos. Ir aš manau, kad Europos parlamentas turėtų rodyti pavyzdį Ir manau, kad mes, atsižvaldami į sutarties 349 straipsnį, turėtume da, užtikrinti, kad būtų visiems atstovaujama. Ir todėl aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jūs pamiršote a, apie labai svarbius veikėjus cukraus sektorėje. Ponas Jar. Ačiū. Ir dėkoju mūsų svečiams už tai, kad pristatė mums tyrimo išvadas. Iš tikrųjų, kalba eina apie nepaprastai svarbų sektorių. Ir situacija šiandien yra sudėtinga ir mes norėtume su ją kuo geriau susitvarkyti. Problemų yra daug, bet mes bandome tvarkytis. Ir manau, kad mes turėtume padaryti viską, kad nebekartotume tų klaidų, kurios buvo padarytos naikinant e, pieno kvotas. Aš norėčiau užduoti Jums kelis klausimus. Ir pirmasis klausimas būtų toks. Jūs visiškai teisingai sakėte, Jūs visiškai teisingai aprašėte situaciją, bet kaipgi dėl tų susijėtų išmokų, tai kad galiojo skirtingos sistemos, ar tai iškraipo konkurenciją? Toliau, jūs kalbėjote taip pat ir apie tai, kad mes turime įsitraukti į rizikos valdymą. Bet kaip mes tai galėtume padaryti? Ar turite kokį nors pasiūlymų šiuo klausimu? Trečiasis klausimas. Manau, kad reikia struktūrinių reformų. Kaip Jums atrodo, ar galima būtų dar čia kai, ką nors padaryti, ar turite kokiu nors minčių tuo klausimu? Pavyzdžiui, ką mums reikėtų daryti po to, kai nebeturėsime kvotų, kai ta, e, viską, tais, žaidimas e, taisyklės nustatinės rinka, paklausos, pasiūlos dėsniai. Kaip galima būtų prisitaikyti prie tokios naujos situacijos? Pieno sektoriuje va, mums dėja nepavyko viskam gerai pasiruošti. 5 procentai tikrai yra tiesiog juokingas kažkoks skaičius. Ir e, iš esmės mes turėsime kažką keisti. Toliau išorės sienų apsauga. Ar ji yra reikalinga jūsų manimu? Oui, merci, monsieur le président. <clears throat> Alors, je... Panas Liuozo, dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir už tai, kad pristatėte tyrimo rezultatus. Labai buvo įdomus klausytis, tačiau ir nebejoju, kad e, nemažai e, žemės ūkio gamintojų, ypač cukraus gamintojų, labai susirūpino. Labai panašu, kad e, išnyks daugybė gamintojų būtent dėl to, kad taikoma tokia politika, kuri tikrai yra labai nenaudinga mūsų cukraus gamintojams. Nacionalinės e, cukrus gamintojų profsąjungos e, surengė generalinę asamblėją praeitų metų, šių metų kovo mėnesį. Ir jie tikrai teiravosi apie tai, kas bus po to, kai nebeliks kvotų. Ir akivaizdu, kad reikės reorganizuoti sektorių, nes padidės e, cukrinių runkelių auginimas. Ir da, kaip galima būtų užtikrinti, kad gamintojai ir toliau galėtų uh, egzistuoti, kad neišny, jų tiek daug neišnyktų kaip po 2006 metų reformos. Ką jūs siūlote, da, kaip atrodo sistema po 2017 metų? Labai daug susilaukiu šio klausimo. Ar da, tai, kad nebeliks uh, kvotų, ar tai paskatins eksportą ir dėl to gamintojai taip pat labai nerimauja. Ar galima bus užtikrinti vienodas taisyklės visiems e, Europos rinkoje? Nes mes labai, e, ir mes labai met, šiuo metu perginam dėl savo konkurencingumą su JAV ir Merkosūro šalimis. Jums yra žinoma, kad tenai taikomas labai e, protekcionistinis reži, režimas Aš manau, kad apie e, cukrų, kaip beje ir apie etanolį, nereikia kalbėti apie, e, per dėrybas. Be to, da, genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai. Ką Jūs apie tai manote? Ir da, e, ką Jūs pasakytumėt šiuo klausimu da, gamintojams? Thank you. <coughs> hvala za besedo. E, govorimo o sektorju, ki je doživel regulacijo. Dėkoju, ponė Pirinkė, mes kalbame apie sektorių, kuris buvo jau reformuotas 2006 metais. Kelios valstybės narės, įskaitant ir Sloveniją, nusprendė atsisakyti cukraus gamybos ir e, mūsų ūkininkai nebeaugina cukrinių runkelių. Taip atsitiko dėl to, kad e, gaminama anksčiau buvo per daug, kainos supirkimo buvo per mažos, bet e, po reformos kainos šiek tiek padidėjo. Ir mano klausimas yra štai toks. Ar neatėjo laikas peržiūrėti ankstesnę poziciją, gal reikėtų atnaujinti e, cukrinių runkelių auginimą, ypač išrinkti tai, kad e, bus panaikintos kvotos. Kai kas baiminasi, kad dėl to sumažės kainos, bet jų galima galvoti ir apie e, kitus šio klausimo aspektus. Pavyzdžiui, cukriniai runkeliai gali būti naudojami bioetanoliui gaminti. Šiuo metu Niderlanduose, pavyzdžiui, taip pat ieškoma ir kitų būdų, kaip galima būtų panaudoti cukrinius runkelius. Taigi atsižvelgiant į tai, kad kvotų nebeliks, kaip jūs vertintumėt mūsų galimybės naudoti cukrinius runkelius kitais tikslais? Šioje žiedinėje ekonomikoje gal tai būtų įdomu, nes žiedinė ekonomika, kaip žinia, šiandien yra labai populiari tema. Um, with the uh, last uh, EU sugar Kaip ES paskutinį kartą reformavo cukraus sektorių, atsitiko taip, kad Airijoje mes atsisakėme cukrinių runkelių auginimo, mes nebegaminame cukraus. Ir kai kam gali pasirodyti, kad gal ir da, e, ta yra šiek tiek vilties, kad galima būtų atgaminti cukrų, cukrinių runkelių auginimą. Kolega ką tik kalbėjo apie tai, kaip galima būtų kitaip naudoti cukrinius runkelius. Nepamirškime, kad galima kaip pašarus naudoti, pavyzdžiui, žiemą. Ir galima naud, pritaikyti ir kitais tikslais. Aš matau čia jūsų skaidrėje, kad jūs, kalb, jūs atstovaujate politikos departamentui, taigi jūs kūrėte politiką ir tenai taip pat yra priešti žodis sanglauda. Uh, Bet apie kokią sąnglaudą mes galime kalbėti, jeigu ES mes neturime politikos, kuri užtikrintų, kad valstybės narės nebūtų priverstos importuoti visą savo cukrų. Mes pasirašėme da, a, klimato kaitos da, a, susitarimą COP21 ir kai kas jį kritikavo, bet tai buvo a, Tai, tai yra susitarimas, kuris turėtų padėti mums mažinti klimato kaitą, bet apie kokią, apie kokią nusiklumą mes kalbame, kai mes mano šalyje dabar esame priversti importuoti visą tą visą da, savo cukrų ir nepaisant to, kad ant jo ant pakelio yra parašyta da, gėlų kalba, šūker, bet tai, tai nėra iš tikrųjų cukrus, tai mūsų cukrus nėra gėlų cukrus, tai jis jis yra visas importuotas. Ir mes matome, kad net e, prieš šešius metus, kai mes auginome dar cukrinius runkelius, mes pagaminome daugiau, 10 procentų daugiau nei e, yra ES vidurkis. Ir daug, e, mes galėtume gaminti net daugiau, nei yra numatyta gaminti 2025 metais. Mes turime palankes sąlygas Airijoje. Kodėl mes turime importuoti cukrų iš tų šalių, kur, pavyzdžiui, neužtenka vandens tam, kad galima būtų tinkamai auginti e, cukranendrės? Nes yra visiškai nelogiška. Mes tai vandens turime daug ir galime auginti cukrinių runkelių tikrai daug. Ja, vielen Dank ähm, für die doch sehr äh, umfangreiche. Pane Kostinger, dėkoju. Ir dėkoju Jums už e, labai išsame ir nepaprastai įdomią prezentaciją. Aš pritariu tam, ką sakė dauguma kolegų. Siūloma yra naikinti kvotas, bet aš galvoju, ar tai yra iš tikrųjų reikalinga. Iš, praeitie, iš savo ankstesnės patirties mes žinome, kad, kad kvotos gali suteikti aiškumą e, gamintojams. Ir uh, Ar ne, nėra taip, kad e, tai, kas šiuo metu yra siūloma, prieštarauja iš esmės mūsų anksčiau vykdytai politikai? Ir ar tie pasiūlymai, kurie dabar yra teikiami, ar jie yra realistiški? Ar galima juos iš tikrųjų gyvendinti taip, kaip yra siūloma? ES tikslas būtų užtikrinti kad mes galėtume patys apsirūpinti cukrumi. Cukraus sektorius be abejo yra ir šiaip svarbus ekonomikos sektorius. Kaip Jums atrodo, Jūs ištyrėte situaciją, kokios politikos mums reikėtų ateityje tam, kad mūsų cukraus sektorius galėtų atsitiesti ir būti pelningas ateityje? Sí, gracias. Eh, decía el señor, eh, el señor... Pone Hernández Buvome raginami nekartoti praeities klaidų. Ir tiesą sakant, tikrai blogai pradėtume savo darbus, jeigu komisija panaikinusi cukraus potas dabar atsisakytų pačiu aukščiausių lygių vykdyti išsamų poveikio tyrimą tai būtų bloga darbo pradžia. E, nes atro... krizė atrodo grezia mums visiems. Cukrus reforma prasidėjo 2006 metais, tęsiasi 2007 metais ir jis sudavė smūgį visai ES cukros gamybai. Ispanija ir Portugalija taipogi patyrė baises pasiekmes. Taigi Ispanijoje ir Portugalijoje žlugo visa cukraus pramonė. Visa cukraus pramonė Iberijos pusėsalėje žlugo, o dabar vėlgi vykdoma nauja reforma. Ir ji panašu, kad smoks galutinį smūgį likusioms cukraus gamykloms, likusiems fabrikams pietų Europoje. Briuselėje susidaro įspūdis, kad cukraus sektorius pagyjo, tačiau ne. E, situacija yra labai opi ir jeigu bus panaikinta bet kokia parama cukrui, Iberijos pusėsalyje apskritai išnyks cukraus pramonė. Ir aš manau, kad reikia du kartus pagalvoti apie susietosios paramos panaikinimą. Reiktų sukurti aukščiausio lygio ekspertų grupę. Ir ta grupė turėtų išnagrinėti padėtį. Norėčiau, kad Europos komisija eiktų šiuo keliu. Dar vienas dalykas. Atokiausi regionai, kurie negamina cukranendrių cukrus. Madeira, Kanarų salos, kurie importuoja nekvotinį cukrų. Jeigu e, įvykdysime reformą, ką turės daryti Madeira ir Kanarų salos? Ar jis nesumokės per nelik didelės kainos už šią reformą? Taigi, tiek klausimų, man įdomu, ką pasakys pranešėjai. Dėkoju. Nuo 79 e, metų auginu cukrinius runkelius. Ir e, aš pastebėjau, kad e, situacija rinkose sviruoja. Mačiau ir didelių kainų, ir labai žemų kainų. Bet pastaruoju metu pastebėjau štai, ką bent jau Junktinėje karalystėje. Tai yra tai, kad vykdoma yra kampanija prieš cukrų, neva jis kenkia sveikatai. Uh, Ir aš bijau, kad ta kampanija gali būti labai veiksminga. Kalbame, kad Junktinėje karalystėje mes visi e, storėjame, kalbame apie nutukimą, tam yra skiria, tai kainuoja nemažai pinigų, e, tam, kad padėtume žmonėms. Ir panašu, kad labai daug lėšų išleidžiame tam, kad mes kai ko nebevalgytume. Ir iš esmės cukrus dabar traktuojamas kaip uh, kaip tabakas. Ir jei šiandien aš kam nors pasakau, kad aš auginu cukrinius runkelius kokioje nors da, per vakarėlį, pavyzdžiui, ar per vakarienę man, žmonės mane žiūri, tai lyg aš būčiau tikrai koks kenkėjas. Jum, nu, gal situacija Junktinė karalystė yra kitokia nei kitose ES šalise, bet aš jau jaučiu kad tos kampanijos padarinius ir aš bijau, kad e, paklausa sumažės, cukraus paklausa. Kažkas iš kolegų šiandien kalbėjo apie tai, kad cukrinius runkelius galima naudoti e, kitaip galima, pavyzdžiui, gaminti energiją iš cukrinių runkelių, bet problema būtų transportas. Kaip nugabenti cukrinius runkelius nuo tos iš nuo e, laukų į uh, gamyklą, nes kuo toliau reikia e, gabenti cukrinius runkelius, tuo daugiau didėja tos energijos kaina. Labai greitai jį gali būti pernelik, gabenimo kaštai gali būti pernelik dideli. Ir aš manau, kad mes turime padėti cukrinių runkelių augintojams kiek įmanoma labiau padidinti derlingumą, o tam reikia panaudoti naujausias medžiagas, o tam taip pat prieštaraujama. Taigi da, e, trukdoma yra augintojams auginti da, E, auginti cukrinius runkelius dėl to, kad cukrus kenkia sveikatai ir dar jiems trukdoma yra didinti derlingumą dėl to, kad bijoma genetiškai modifikuotų organizmų. Ponas Finigan kalbėjo apie tai, kad Airijoje nebeliko e, cukrinių runkelių, bet aš prisimenu, kad jūsų šalis augino labai daug e, cukrinių runkelių. Ir kai nebeliks kvotų, airijos verslininkai turės bandyti įtikinti ūkininkus auginti cukrinius runkelius, nes tai gali būti pelninga ir tuomet jums gal ir nebereikės importuoti e, cukraus, ar ne? Teisingai sakau. Prosimy o przedstawiciela komisji, pani... Dabar aš norėčiau sutikti žodį komisijos atstovui, Žemės ūkio generalinio direktorato atstovai. Prašau. Bardzo proszę. No. Get the floor um, at a later stage in the hearing. Aš norėjau pasisakyti vėliau, kai atvyks mano generalinio direktorato vadovo pavaduotojas. Gerai, Gerai, dėkoju. Na kągi, tokiu atveju. Dabar galėtume suteikti žodį mūsų svečiams, kad jie galėtų atsakyti į pateiktus klausimus. Prašau. No, dziękuję serdecznie Państwu za dużo pytań. Labai ačiū. Esu labai dėkingas visiems už įdomius komentarus ir pastabas. Klausimai, kuriuos uždavėte, parodo, kokia sudėtinga ši tema ir kaip sunku nušviesti dabartinę padėtį. Nemažai jūsų klausė apie rizikos valdymo instrumentus ir mano kolegė atsakys į klausimą susi... klausimus susijusius su parama arba su susietaja arba su atsietaja parama. O dėl cukrus sektoriaus ir rizikos valdymo. Norėčiau pasakyti štai ką. Mes turime tam tikras pagrindinės sąlygas ir turime palyginti nedaug manevro laisvės. Nėra daug lankstumo, yra tam tikros vidaus sąlygos, į kurias reikia atsižvelgti ir turime tam tikras prievolės, kai kalbam apie užsienio priekybą. Importuojame cukrų iš besivystančių šalių, iš AKR šalių, iš mažiau įsivystyčių šalių. E, tai viena iš sąlygų. Dar vienas dalykas - eksportas. ES gali eksportuoti cukrų, tačiau tarifai yra palyginti aukšti ir PPO tiesą sakant, gana kreivai žiūri į eksportą iš ES. Taigi nėra didelių galimybių reglamentuoti šią sritį. Yra ir naujų procesų. Ir čia pagrindinį vaidmenį, žinoma, vaidins cukrų rinių runkelių augintojai perdirbimo gamyklos, reikia atsižvelgti į esamas sąlygas. O dėl perdirbimo nežinau, ar bus perdirbama daugiau cukraus. Tačiau svarbiausias aspektas yra padaryti gamybą veiksmingesnę ir atsižvelgti į padėtį cukraus rinkose ir į galutinę cukraus kainą. Nes e, viskas priklauso nuo pasaulinės rinkos, pasaulinės prekybos. Reikia atsižvelgti į situaciją vidaus rinkoje taip pat ir pabandyti išspręsti problemas. Antras klausimas. Apie cukrinių runkelių auginimą kitiems tikslams? Ar galima cukrinius runkelius auginti ir perdirbti bei panaudoti ne maistui? Viskas priklausys nuo cukrinių runkelių supirkimo kainos, bet to viskas priklausys nuo to, kiek bioetanolio gamintojai bus pasiryšę mokėti už cukrinius runkelius. Tuomet paaiškės ir tai, ar cukrinių runkelių augintojai bus pasiryšę auginti uh, šią kultūrą. Be to, cukrinių runkelių rinka yra skirtinga įvairiose valstybėse narėse. Auginimo sąlygos skirtingose valstybėse narėse skiriasi, tai reiškia, kad ir auginimo kaštai skiriasi. Ir tai lemia e, cukrinio runkelio auginimo tikslus kartais e, cukrinių runkelių auginimas bioetanoliui padengia visus kaštus, tačiau reikia pasižiūrėti, e, kokia yra kaštų ir supirkimo kainos pusiausvyra. Taipogi energetikos kainos turės tam tikrą vaidmenį, numatant ar supirkimo kainos cukriniams runkeliams išlaikys tinkamą lygį. Cukrinių runkelio augimas biomasiai taipogi yra kontroversiškas, nes vėlgi juos reikia pertripti ir tai nemažai kainuoja. Junktinės karalystės atstovai minėjo, kad siekiama sumažinti cukraus vartojimą. Daugiausia dėl to, kad cukrus nėra naudingas sveikatai. Mes turime kažkaip didinti cukraus vartojimą. Pavyzdžiui, pieno sektoriuje Panaši situacija susiklosti su sviestu ir margarinu, su kitais pieno produktais, kai skirtingi produktai konkuruoja tarpusavyje. Reiktų pažvelgti į cukraus rinką ir pagalvoti, kaip e, išspręsti cukraus vartojimo problemą. Dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas - genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai. Junktinėse Amerikos valstijose gaminam, auginama nemažai genetiškai modifikuotų cukrinių runkelių ir tai smarkiai sumažina auginimo kaštus, ypač e, išlaidas pesticidams bei augalų apsaugos produktams. Tačiau Junktinėje karalystėje ir visoje Europos Sąjungoje jaučiamas gana stiprus pasipriešinimas genetiškai modifikuotiems produktams. Uh, Ir dėl to nemanau, kad žemdirbiai augins genetiškai modifikuotus runkelius. Pavyzdžiui, tam tikros šalis, kad ir Latvija, turės ieškoti kitų būdų sumažinti auginimo kaštus, e, taikyti sėjomainą ar kažkaip kitaip užtikrinti tinkamas pajamas. Nu, dabar suteiksiu žodį kolegijai, kad jį galėtų atsakyti į klausimus susijusius su atsietaja ir susietaja parama. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie rizikos valdymą. Bet e, dar anksčiau noriu šiek tiek pakomentuoti mūsų įvykdytą tyrimą. Uh, ir tyriamąją studiją. Galiu pasakyti, kad padėtis nuolat kinta. Ši studija buvo rengiama praeitais metais, kai situacija pasaulinėje cukraus rinkoje nebuvo tokia sudėtinga. O šis tyrimas dabar apima visiškai kitą laikotarpį. Mes matėme, kokia yra padėtis pieno rinkoje, kaip klostėsi situacija, kokie apribojimai atsiranda atsisakius kvotų. Taigi jau galėjome įsigilinti į situaciją pieno rinkoje, mokslininkai, tyrėjai, ekspertai e, turėjo pagalvoti, kaip įvertinti dabartinę padėtį ir nuspręsti, kaip atrodys BŽUP cukraus sektorija po 2020 metų. Be to reikėjo atsižvelgti ir į tam tikrus dabartinės BŽUP aspektus. Dėl rizikos vertinimo mūsų ekspertai nagrinėjo rizikos ekspe, aspektą ir rizikos mažinimo aspektą komisija gilinosi į šį klausimą. Jeigu pažvelgtume į JAV ir Kanadą, pamatytume, kad šiose šalyse yra nemažai rizikos valdymo instrumentų. Ir būtent iš šių šalių reikėtų semtis įkvėpimo, numatant rizikos valdymo priemonės. Tačiau situacija JAV smarkiai skiriasi nuo situacijos ES. Kai kurie instrumentai ir priemonės taikomos ten yra aršiai kritikuojamos ir manoma, kad jos ES neveiktų. Tačiau mums reikia užtinkrinti tam tikrą stabilumą mūsų žemdirbėms ir cukrinių runkelių augintams po 2020 metų nes padėtis pasikeis, padėtis cukraus rinkoje pasikeis. Reikia apsispręsti, kokiu priemonių imsimės. Ar teiksime kažkokią paramą žemdirbiams, ar naudosimės rinkos instrumentais. Ir tik tai prieimus tokius sprendimus bus galima įvertinti tinkamiausias priemonės rizikai valdyti. Taigi, Šios rizikos valdymo priemonės taipogi priklausys ir nuo atitinkamos sektoriaus ar konkrečios valstybės narėjas. Tam, kad galėtume tinkamai parengti rizikos valdymo priemonės, reikia surinkti nemažai duomenų, turėti pakankamai informacijos. O dėl atsietosios ir susietosios paramos parama skirtingose valstybėse teikiama skirtingai, vienur teikiama susietoji parama, kitur atsietoji parama, valstybės narės gali pačios pasirinkti, kaip e, leidžia gautas lėšas. Cukraus atveju tas pasirinkimas priklauso nuo to, kokią žemės ūkio kultūra auginama ir kiekviena valstybė narė laisvai pasirenka priemonės taikytinas jos žemės ūkio politikoje. Taigi reikėtų įsigilinti ir pasirengti numatyti situaciją po 2020 metų, užtikrinant sažiningą konkurenciją rinkoje. Ačiū. Labai ačiū. Manau, kad galime baigti šią mūsų posėdžio dalį. Taigi norėčiau padėkoti mūsų ekspertams ir pereiti prie klausimų. Klausimai dėl cukraus rinkos ateities po 2017 2015 metų. Ponas Milimakiai, ponas Sagovija, ponė Laura Žirol ir kiti pranešėjai yra kviečiami į prezidiumą. Dar kartą norėčiau padėkoti pono Kiltrišainą ir pono Velicką. Kiekvienam pranešėjui skiriama po 10 minučių. Per pirmąją klausimų dalį. Pirmasis kalbėtojas – ponas Blackman. Žodis jums, ponė Blackman. Ar kvotų atsisakymas pakenks ar padės Europos gamintojams? Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Kalbėto mikrofonas netyčiai įsijungia, todėl vertėjai negirdi pasisakymo. Na, dabar. Antrasis bandymas. Aš esu Helmutas Blackfen, esu cukrų, cukrinių runkelių augintojas iš Šiaurės Vokietijos ir noriu pristatyti Vokietijos žemdirbių nuomonę. Pirmą kartą lankausi Europos parlamente ir man didžiulį įspūdį padarė ne tik tai pačios parlamento patalpos, bet taip pat ir diskusijos e, vykstančios čia. Aš daugiau kaip 30 metų esu žemdirbys Ir tiesą sakant, matau nemažai kritikuotinų dalykų bendroje žemės ūkio politikoje. Tačiau pasistengsiu, kad mano kritika būtų konstruktyvi, nes e, aš galėjau iš savo verslo pragyventi, galėjau sukurti savo ūkį. Taigi tikiuosi konstruktyviai pasidalinti man kilusios, kilusiomis mintimis. Ar kvotų atsisakymas padės ES gamintojams ar sužlugdys cukraus sektorių, yra sudėtingas. Kol kas negalime į jį vienareikšmiškai atsakyti. E, Vokietijos cukraus sektorius sureaguos, bet tik po keliarių metų paaiškės, koks bus tas atsakas, kokia bus ta reakcija. Mes pasisakytume už ilgalaikį planavimą. Dabar pasirinktas modelis nėra pats geriausias, tačiau mums teks įtaikyti savo ūkiuose. Tačiau ir Europos komisija, ir Europos parlamentas yra iš dalies atsakingi už susiklošusią padėtį. Žemės ūkio reikalų komitetas yra atsakingas už tai, kad neparengė trečios alternatyvos. Kituose sektoriuose irgi padėtis suprastėja, kai reformos vykdomos tik tai vieną koją e, ar vykdomos nenoriai. Dabar priimtos naujos taisyklės e, neužtiktis pakankamo saugumo žemdirbiams, nes nebus aišku, už kokią kainą superkami cukriniai runkeliai ateityje ir kokią kainą numatys rinka. Taigi būtų gerai, jeigu politikai ir žemdirbiai galėtų susitikti kaip lygų su lygiu ir dėrėtis kaip lygų su lygiu. Žemdirbių asociacijos, augintojų asociacijos vaidina svarbu vaidmenį tokiuose dėrybose. Ir mums, kaip žemdirbiams, būtų svarbu, kad kad ES cukraus įmonės jungiasi ir konsolizuojasi. Svarbu apsaugoti visus žaidėjus rinkoje ir tikimės, kad Europos parlamentas mums padės. Besiklostinti nauja padėtis turi ir pranašumų nebus ribojama gamyba. Jeigu rinkos bus patrauklios, bus auginama daugiau cukrinių runkelių. Taigi viskas priklausys nuo teisingų verslo sprendimų. Tačiau būtina užtikrinti saugumą. Saugumą tiek investicijoms, tiek rinkai. Tai prisidėtų prie geresnio planavimo Tačiau labai dažnai skirtingos valstybės narės nenori liberalizuoti cukraus rinkos, kaip tai norėtų padaryti komisija. Labai dažnai nacionalinės cukraus gamyklos gali gaminti cukrų labai mažomis kainomis. Taip numušamos pasaulinės kainos ir tampa sudėtinga pelningai eksportuoti cukrų. Be to, tai padaro mūsų vidaus rinką patrauklę importuotojams. Todėl prašome Europos komisijos panaikinti šios rinkos iškraipimus ir kreipti šio klausimo į PPO. E, Brazilija, Tailandas ir kitos šalis e, ragina PPO imtis tam tikrų priemonių. Tai nesažininga, kad ES gamintojai nukenčia dėl rinkų liberalizavimo, o Europos komisija tyli ir nieko nesako apie kitų šalių daromus pažeidimus. Uh, Nežinau, kodėl reikia dar didesnių nuolaidų laisvosios prekybos susitarimuose, kuriuos yra sudariusi ES. Jeigu nebus užtikrintos vienodos sąlygos visiems, mums nepavyks apsaugoti savo rinkos. Nesvarbu, ar veiktume kaip atskiros šalis, ar kaip vienas vienetas, krypdamiesi į PPO, mes turime pritaikyti visus galimus būdus, kad e, išvengtume nesažiningos konkurencijos iš kitų šalių. Ir visoje Europos Sąjungoje turėtų būti taikomos vienodos sąlygos, tačiau skirtingų valstybių narių situacija skiriasi. E, e, Perinamuoju laikotarpiu esant žiemoms kainoms taikoma susietoja parama turi prasme, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje ji yra žalinga stabilumui cukraus rinkoje. 45 eurai už toną ES išmoka augintojams. to niekaip nekompensuos didesnė kaina rinkoje. Konkurencinė situacija cukraus rinkoje negali būti toliau iškraipoma, mokant e, papildomą paramą. Ir tai kenkia mažiau konkurencingoms šalims. Aš manau, kad reikėtų nutraukti tą susietojų išmokų taikymą. Europos komisija turėtų pagalvoti, kaip e, susitvarkyti su šia problema. Galbūt reikėtų taikyti trumpalaikės sankcijas. Be to, reikia galvoti apie nekonkurencingus ūkius ir galimybę jiems e, toliau nebegaminti cukraus ir nebeauginti cukrinių runkelių. Tiesą sakant, jau tokia galimybė egzistuoja. Galbūt jiems reikėtų sumokėti vienkartinės išmokas e, už tai, kad jie išeitų iš gamybos. Manau, kad toks kelias būtų teisingas ir toleregiškas. Jeigu norime, kad e, cukrų sektorius išliktų konkurencingas, tai reikėtų remti jo restruktūrizavimą. Na, o dabar apibendrinant galėčiau pasakyti, kad Europos komisija pateikė savo pasiūlymus dėl cukraus sektoriaus reformos 2006 metais, siekiant padidinti ES cukraus sektoriaus konkurencingumą. Kol kas nėra tinkamų priemonių e, tam užtikrinti. Ši reforma turėjo nemažai trūkumų. ES turi pagalvoti, kad sektoriaus ateitis sprendžiama dabar. Tam, kad ta ateitis būtų gera, turime užtikrinti pagrindinės sąlygas sėkmingai gamybai ir turime taikyti tinkamą modelį bendradarbiavimui tarp cukrinių runkelio augintojų ir cukraus perdirbėjų. Be to reikia užtikrinti vienodas sąlygas ES cukraus sektoriui ir kitų šalių cukraus sektoriui, bei užtikrinti, kad vienodos sąlygos taikomus visoms valstybėms narėms. Ir e, galiu pacituoti poną Hogan, Jis sakė, kad mes turime užtikrinti vienodas sąlygas visiems žemdirbiams. Ir aš išsakiau savo kritiką. Tiesą sakant, konkurencija nėra visuomet blogas dalykas tiems, kas gali su tą konkurenciją susidoroti. O dėl tiesioginių išmokų Aš manau, kad kai kurios šalis ir toliau jas taikys, tačiau tokios išmokos geros tik tai pereinamuoju laikotarpiu. Jūs įpilate šiek tiek benzino, kad nuvažiuotume tolėliau, tačiau ilgainiui automobilis sustos. Ir geriau būtų imtis kažkokių kitokių priemonių, ir užsitikrinti ilgalaikę sėkmę. Jeigu žemdirbiams pasakysite, kad teiksite paramą nuolat, tai bus nesažininga, nes kažkada paaiškės, kad tokia sistema nebeveikia. Taigi, manau, kad po 2020 metų tokia parama turėtų būti nutraukta. Labai ačiū. Pirmininkas kalba neįsijungęs mikrofonu. Labai atsiprašau. O dabar norėčiau suteikti žodį Jose Ignacijos senovyje. Aš esu iš Ispanijos regiono Remolačero ir, kaip jau buvo minėta, Ispanija sumokėjo didžiulę kainą už tai, kas buvo padaryta prieš dešimt metų. Tiesą sakant, esu iš cukraus e, šalies, tačiau mes niekuomet e, neeksportuodavom daug cukrinių runkelių dėl to, kad e, mums nepavykdavo užauginti tiek, kiek reikėdavo patenkinti vidaus poreikius. Be to manome, kad kad reforma buvo tikrai nesėkminga. Aš noriu apibendrinti Ispanijos situaciją. Mes turime penkias cukraus gamiklas ir nuo rudens iki pavasario auginame nemažai cukrinių runkelių, 36 tūkstančius hektarų, e, maždaug 5 hektarai tenka vienam augintojui. Ir tie 5 hektarai suteikia žemdirbių pakankamai pajamų. E, ir labai dažnai cukrinius kelius reikia papildomai la, laistyti ir auginant juos ki, kitokiais plotais e, produkcija taptų nekonkurencingai. E, cukriniai runkeliai auginami retai apgyvendintose regionuose ir padėtis yra gana sudėtinga. Kas vyksta su tai, tais e, penkiais fabrikais? Kas daroma su 36 tūkstančiais hektarais e, e, ir tai sudaro 8500 darbo vietų ir 32 tūkstančius netiesioginių darbo vietų. Kaip jau minėjau, cukriniai runkeliai auginami retai apgyvendinuose teritorijose, taigi tas poveikis yra labai svarbus. Anksčiau gamyklų buvo daugiau, užsidarė šeši fabrikai. Ir liko penki ir mes e, iš tikrųjų sudarome sutartis tarp augintojų ir perdirbėjų. Dėl to mes galime investuoti į ląstymo sistemas, e, galima sumažinti ląstymui naudojimo vandens kiekį, nes patobulėjo technologijos. Deja, bet kokiu atveju cukrinius Runkelis mums tenka laistyti, tačiau vartojame 40 procentų mažiau vandens. Be to naudojame mažiau herbicidų, insekticidų, taipogi mažiau trešiame azotų. Dirbame toliau šioje srityje ir mums pavyko užauginti maždaug 70 tonų nuo 70 tonų iš hektaro derlių padidinti e, iki daugiau kaip 100 tonų už hektarą. 110 tonų iš hektaro užauginame, tai beveik daugiausia Europoje. Dėjome visas pastangas, kad e, taip būtų. Ir mūsų regionas e, šioje srityje dirba tam, kad e, ir toliau išliktų gyvybinga gamyba ir iš 36 tūkstančių hektarų užauginame didžiulius kiekius cukrinių runkelių. Patiriame sunkumų, nes trūksta lietaus, Mums norėtųsi, e, kad Liepos 13 dieną Ispanijoje lytų kaip lyja Bruselėje. Cukriniams runkeliams tai būtų labai gerai. Tačiau yra kaip yra. Ir kaip jau minėjau, investuota į cukrinių runkių sektorių buvo labai daug, bet to reikia pagalvoti apie europinę politiką, nes europinė politika labai dažnai yra orientuota į ekologiškumą, e, tačiau reikia atsižvelgti į kiekvienos šalies situaciją, nes Ispanija vienintelis žalės prieglopstis vasaros laikotarpiu e, e, lie, gyvuliams lieka cukriniai runkeliai, nes e, vasarą beveik jokių kultūrų Ispanijos laukose jau nebelieka, lieka tik tai cukriniai runkeliai, todėl ir dėl to reikėtų tęsti cukrinių runkelių auginimą. Na, šio, cukru, šio sektoriaus ateitis, tiesą sakant, nėra daug žadanti, mm, bent jau mes e, matome, kad e, reikia plėtoti šį sektorių, tačiau ES atlikti tyrimai kol kas nebuvo tikslus ir ne visose buvo atsižvelgta į dabartinę situaciją ir į dabartinę įmo, įtampą cukraus rinkoje, nes jeigu kainos išliks tokios, kokios yra, tai 80 procentų ES gamybos atsidurs pavojuje, e, taigi gali nelikti nei cukraus, nei cukrinių runkelių ir ateityje mums reikia stiprinti tarp sektorinius susitarimus, stiprinti susitarimus tarp žemdirbių ir gamintojų. Ir reikėtų užtikrinti, kad ES, ir tai noriu pabrėžti, būtina išsaugoti cukrinių runkelių auginimą nes kitaip e, grūdinės kultūros e, monopolizuos visą rinką. Taigi būtina išlaikyti cukrinių runkelių auginimą ir mes prašome e, kad būtų pritaikytos tinkamiausios priemonės tam padaryti, nes Kitose šalyse sudaromos e, paramos gamybai programos, o ES norima paramą nutraukti. Be to reikia skatinti cukrus vartojimą ES lygių. Ispanijoje e, gaminame 530 tūkstančių tonų cukraus ir suvartojame kur kas daugiau, beveik 300 tūkstančių tonų. Taigi, matote, kad nepagaminame tiek, kiek suvartojame. Kai kuriuose šalise yra cukrus gaminama per daug, o kitose, kaip matote, cukraus auginimas nepatenkina poreikių. Cukraus sektorius patiria krizę. Sudėtinga yra dabar situacija, tačiau panašu, kad po dviejų, trejų metų sektorius e, gali atsigauti, bet jis atsigaus tik tai tuo atveju, jeigu bus išlaikyta produkcija sudėtingų laikotarpių. Nes jeigu užsidaro gamyklos, tai jos paskui tikrai neatsidarys. Uždarius gamiklas e, taip pat dinksta ir auginami plotai. Ir paskui sektorius nebeatsigauna. Taigi galiu apibendrinamas pasakyti, kad bent jau Ispanijoje cukrinių runkelių auginimas yra labai svarbus ir jis yra labai svarbus jauniems žemdirbėms kurie prie šio sektoriaus prisijungė pastaraisiais metais. Be to, cukraus rūkelių sektorius užtikrina darbo vietas, kurios kitaip nebu, neturėtų ateities. Jeigu mes pažvelgtume į Kastilį ir Leon regioną, e, pamatytume, kiek daug ūkių nustotų veikti, jeigu neliktų cukrinių runkelių auginimo, nes mes nesam konkurencingi grūdinių kultūrų srityje. Aš jau sakiau, kad mūsų regionas yra netankiai apgyvendintas. Taigi cukraus runkelių auginimas prisideda ir prie geresnės aplinkos auginės situacijos. Mes ir toliau tikime ES cukrinių runkelių sektoriaus ateitimi, tačiau prašome ES um, taipogi prisidėti prie šios sektoriaus klėstėjimo, nes jis yra būtinas socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu. Ačiū labai. O toliau suteiksiu žodį uh, ponui Pekai Milimakė, kuris uh, yra Suomijos pagrindinės cukrinių runkelių augintojų ir miškų savininkų komiteto pirmininkas. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, aš galvojau pasisakyti anglų kalbą, tačiau, kaip suprantu, yra užtikrintas vertimas iš įvairiausių kalbų, todėl aš pasinaudosiu galimybę kalbėti savo gimtają kalbą. Esu ūkininkas, man 56 metai, ir dirbu Suomijos šiaurėje. Tiesą pasakius, neturiu labai daug galimybių įvairių kultūrų auginti, todėl pasirinkęs esu cukraus runkelių auginimą ir be to yra tik vienas cukraus fabrikas, seklos cukraus fabrikas, kuris perdirba cukrinius runkelius. Diskusija, kuri čia vyksta, tikrai gera ir įdomi, nes bandome analizuoti tos klausimus, kurias uždavė Europos parlamento nariai, o jų klausimai tikri ekspertų klausimai. Kodėl dabar labai svarbu apie visą tai kalbėti? Aš Jums papasakosiu istoriją apie savo uošvę. Mano žmona kilusi iš miesto ir mano uošvė yra miestietė. Keletą metų Prieš jos mirtį pasirodė, kad ji buvo savo laiku e, ir išrinkta į kad jinai yra giminaitė vienos kad jinai um, yra senyvo amžiaus tėvų dukra. Ir jų šeima darė viską, kad išliktų cukraus gamyba Suomijoje. Tas laikas tikrai buvo labai sudėtingas. Dar viena istorija. Jūs matote, aš segiu atlapę ženkliuką, kuris rodo, kad priklausau regioninės gynybos sistemai prieš keletą metų buvau treniruojamas, kad galėčiau atremti tokius išpolius, e, kaip kad e, Krymo pusėsalio užgrobimas. Bet aišku, mes treniruojame pagal galimas situacijas. 2015 metais, pavyzdžiui, kilo klausimas, ką turime daryti. Pavyzdžiui, ką turime daryti, kad užtikrintume maisto tiekimo, kad išlaikytume visą maisto grandinę ir tame tarpe, kad būtų tiekiamas cukrus, nes be cukraus situacija būtų labai sudėtinga. Tačiau beklausydamas visų šių pasisakymų mane apėmė vos ne depresija. Jau 15 metų aš atvykstu į vairiausius um, ES renginius ir uh, kaip uh, ūkininkas aš taip pat um, mokiausi uh, gavau magistro laipsnį. Aišku, daug kas pasikeitė nuo tada, kai aš jaunystėje mokiausi. Tai tiesiog jau dabar tapo istorija. Bet galiu labai aiškiai pasakyti, kas nutiko su cukraus rinka. Ir mano galva, būtent ūkininkas atsiduria visako centre, nes vartotojų nebus, jeigu nebus ūkininko. Taigi, kas pasikeitė, nesakiau, pasikeitimų įvyko daug. Apie viską iš pagrindų. Kai auginame cukrinius runkelius, juos vežame paskiau į cukraus fabriką. Ir formulė labai paprasta. Taigi, cukraus fabrikas, toliau strėlė, rodiklė į cukraus, fa, cukraus cukrinis runkelis, toliau cukraus fabrikas ir po to cukrus. Ir yra toks įdomus teisinis klausimas, o ką reiškia cukrinių runkelių rinka? Jeigu 19 cukros fabrikų perdirba 90 procentų cukrinių runkelių. Taigi, kokia tai yra rinka? Ir atsakymas į šį klausimą yra esminės svarbos. Vyksta nebejotinai įvairūs apšakiniai susitarimai ir susitarimai tarp sektorių, nes jūs negalite auginti cukrinių runkelių ir juos ilgai saugoti. Tuo labiau, kad cukrinių runkelių auginimas dažniausiai yra ekologinis auginimas. Jūs mūsų klausėte, ar ta pusiausvyrą tarp augintojų ir gamintojų cukraus nukenties po 17 metų. Na, šiuo metu Aš asmeniškai dalyvauju dėrybose kartu su kitais gamintojais. Ir jeigu kalbėsime futbolo terminiją, tai mes dabar a, tiesiog išgyvename kvalifikacinės antrankos laikotarpį. A, praeitėje būdavo fiksuota kaina, fiksuota pradinė kaina. Tačiau tos kelios cukraus gamyklos, kurios yra labai stambios, pradėjo diktuoti. Galima dar ir kitaip visą tai apibūdinti. Kai jūs bandote dėrėtis, jūs bandote dėrėtis dėl sąlygų, kurios leistų lengviau veikti rinkoje. Ir senoji sistema numatė tam tikrą apsaugos sistemą, kuri neleido nukristi kainai labai žemai. O dabar viskas kitaip. Kaina krenta. Ir atsidurėme gana kontroversiškoje padėtyje. Jungtinės karalystės teisės aktuose yra vartojami du žodžiai - gali ir privalo, may and shall. Skirtumas yra didžiulis. Komisijos dokumentuose ir taisyklėse yra nurodyta gali dėrėtis, neprivalo, gali dėrėtis. May negotiate. Ir štai šitas vienas trumpas trijų raidžių žodis may praktiškai atspindi viską. Dėrybos neturi būti pasirinkimas. Dėrybos turi būti privalomos. Nes um, tai, kad jos neprivalomos, labai susilpnino ūkininkų pozicijas. O jūs žinote, kad silpna visada muša. Ir silpnesnis atsiduria visada mažiau palankioje padėtyje. Tokia yra tikrovė, tokia yra formuluota. O jūsų komitetui aš noriu padėkoti, nes a, komisija sukūrė sistemą, kuri labai daug turi trūkumų. Jūs minėjote e, pieno rinką ar tai, kas su ją nutiko. Todėl turėtume vengti tokių klaidų, ir ateityje cukrinių runkelių augintojai turi pasidalyti kainą ir naštą su cukraus gamintojais. Mes, kaip jau sakiau, deramės ir tos dėrybos susijusios su padėtimi kitą pavasarį, nes deramės dabar dėl tolesnių veiksmų. Tačiau turiu pasakyti, kad po 17 metų, kokios be būtų dėrybos, mes dirbsime be jokios apsaugos panašu. Ir kai 18 metais parduosime paskutinės cukraus atsargas, mes dar turėsime pajamų, tačiau kas bus toliau visiškai neaišku. Todėl um, nepamirškite, kad cukrinių runkelių auginimo sezoniškumas yra truputį specifinis dalykas ir gana ilgai um, reikia dėrėtis, todėl negalima kalbėti apie galimas dėrybas, turime kalbėti apie privalomas dėrybas ir po 17 metų. Ir dabar dar truputį apie tai, kokios turėtų būti tos dėrybos. Aišku, sunku numatyti dabar tą tikrąją kainą, tačiau būtina nustatyti, kad um, mokama kaina padengtų gamybos sąnaudas, kad um, būtų užtikrinta derama cukraus kokybė. Bet dar vienas dalykas yra svarbus, būtent kaip pasidalyjamos tarp susijusių šalių pajamos. Ir štai šiuo požiūriu labai svarbu, kad kainodara būtų um, skaidri Cukriniai runkeliai a, nėra paprasta prekė. Jos transportavimas daug kainuoja, nes jie yra sunkus, lygiai kaip cukrinių runkelių įspaudos yra sunkios ir mums turi būti kompensuojama už patiriamas transportavimo išlaidas. Bėda ta, kad egzistuoja dviejų pakopų sistema, nes a, gamykloms yra daug lengviau nustatyti savo kainą ir nustatyti, kokia turėtų būti gamintojo dalis. Tačiau cukrinių runkelių augintojai, kurie derasi dėl cukrinių runkelių kainos, dėl supirkimo kainos, juk derasi dėl jos ne kiekvienais metais. O kaina nustatoma keleto metų laikotarpiui. Kada kalbame apie įvairių sektorių pelningumą, tai dera pastebėti, kad Europa labai atsilieka ir atsilieka dar ir dėl to, kad mūsų žemės ūkio sektorius ir ūkininkai konkrečiai labai priklauso nuo naftos kainų per transporto elementą. O dar vienas dalykas, kad aš manau, reikia rimtai pagalvoti apie cukrinių runkelių panaudojimą kitiems tikslams, nes pavyzdžiui, plasmasės gamyboje cukriniai runkeliai gali pasirodyti labai vertinga žaliva. Ir, pavyzdžiui, gali būti nustatytas reikalavimas, teisinis reikalavimas, kad um, plastikinė tara būtų gaminama iš cukrinių runkelių kaip žaliavos, ne iš naftos. Uh, Jūs žinote, kad plastiko mes naudojame labai daug. Ir ištisi vandeninuose susidariusios yra ištisos salos, bet jeigu plastikas bus pagamintas iš cukrinio runkelio, jį galima bus um, perdirbti. Suomijoje mes stengiamės taip ir elgtis ir noriu perspėti, ne priimkite sprendimų apimti kažkokios euforijos, nes tikrai nieko gero iš to nebus. Labai dėkuoju. Iš tikrųjų, nepaprastai įdomus yra visi šie klausimai. Įdomias istorijas mums papasakojate, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Žirolį yra Europos cukraus perdirbimo įmonių asociacijos atstovė. Prašau. Ladies and gentlemen. Gerbėjai ponai ir ponios, dėkoju už tai, kad pakvietėte Europos cukraus gamintojų asociaciją dalyvauti šiame posėdėje ir netgi pasisakyti. Kaip Jūs matote, šiame žemėlapyje mes buvome sukurti 2011 metais ir mes atstovavome 11 rafinavimo įmonių. Ir um, tos įmonės yra iš Ispanijos, Italijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Junktinės karalystės. Pastaruoju metu Prancūzijoje ir Bulgarijoje buvo uždaryti keli fabrikai. Prieš tesdama savo pasisakymą Aš norėčiau labai trumpai atkreipti jūsų dėmesį į tyrimą, kuris buvo, kurio išvados buvo jums pristatytos posėdžio pradžioje ir norėčiau pasakyti, kad e, iš tikrųjų tyrime nebuvo paminėt, e, paminėtas cukrus iš cukranendrių. Tai mūsų šiek tiek suniramino, nes mes žinome, kad visiškai neteisinga buvo nesižvelgti į uh, istorinius, istorinius mūsų ryšius su cukranendrių gamintojais, kurie beje suteikia žaliavinio 20 procentų viso žaliavinio cukraus Europai. Na, bet kuriuo atveju, štai mes čia dabar esame, atstovavome būtent cukranendrių cukraus gamintojams. Ir aš norėčiau Jums papasakoti apie tai, kokį vaidmenį vaidina cukranendrių cukraus gamintojai Europoje. Pirmiausia, mes padidiname pasirink, vartotojų pasirinkimą Be to, mes vadinam svarbu vaidmenį, užtikrindami konkurencingumą labai koncentruotoje cukraus rinkoje. Be to, mes prisidedame taip pat prie apsirūpinimo maistu. Mes taip pat e, aktyviai dalyvaujame vykdant, įgyvendinant vystimosi politiką, nes e, e, cukraus importas tam ir tarnauja. Be to, mes užtikriname uh, ryšį su pasaulio rinkomis ir paskutinis dalykas, mūsų sektorius sukuria daugybę darbo vietų. Dažniausiai tose vietose Europoje, kur užimtumas yra didel, labai didelis. Šiuose, šioje skaidrėje aš noriu Jums parodyti, kad Europos cukraus sektorius ir, yra nepaprastai koncentruotas, jame yra labai didelė koncentracija. Ir beje, tyrimas, apie kurį mes kalbėjome šiandien, jau kal, taip pat buvo kalbėta, bet de, tik 10 bendrovė pagamina 80 procentų viso cukraus. Ir todėl cukranendrių cukraus gamintojai yra būtini tam, kad galima būtų užtikrinti sveiką konkurenciją šioje rinkoje, kur koncentracijos lygis yra labai didelis. Ir mes atidžiai stebime situaciją ir pastaruoju metu pastebėjome tikrai nemažai labai daug nerimo keliančių uh, problemų susijusių su konkurencija Vokietijoje. O dabar norėčiau e, perėti prie to, ką mes traktuojame kaip labai e, neteisingus e, BŽUP reformą. Iki 2000, po 2017 metų cukrinių runkelių ir izogliukozų sektoriai galės gaminti tiek, kiek panorės. O da, cukranendrių cukraus gamintojai susidurs dar su tam tikrais apribojimais. Todėl taip vadinamoji rinkos liberalizacija iš tikrųjų yra dalinė, nes Europos cukraus rinka vis dar bus apsaugota labai dideliais muitais. Ir todėl uh, cukraus perdirbėjai turės mokėti nepaprastai didelę kainą už žaliavinį cukrų. Labai trumpai norėčiau Jums papasakoti apie tai, apie cukralinį ir cukraus importo priešistorę. Jūs matote, kad daugiausia cukraus importuojama iš AKR ir mažiausiai išsivyščiusių šalių. Tai yra melina ir geltona spalva pažymėtos šalis. CXL cukrus sudaro mažesnę dalį. Nuo 2012 metų cukrus patenka į laisvosios prekybos susitarimų taikymo sritį. Tačiau aš noriu Jums pasakyti, kad iš tikrųjų dėl didelio muito, kuris uh, yra 339 eurų už toną, iš tikrųjų negalima lengvatinio cukraus įsivežti. O čia jūs matote, kaip atrodo Europos cukraus importo prognozės. Jas padarė DEFRA, tai yra Rinktinės karalystės žemės ūkio ministerija. Ir po to, kai bus panaikintos kvotos, padidės cukraus ir gliukozės e, gan, uh, gamybą ir dėl to be abejo sumažės žaliavinio cukraus įvežimas į ES. Mhm. Ir tai reiškia, kad ES perdirbėjai jų manevro laisvė sumažės. Be to, tai labai neigiamai paveiks AKR šalių žaliavinio cukraus gamintojus. Mes suprantame, kad gamintojai ir šalyse ir mažiausiai išsivyščiusiuose šalyse labai dėl to nukentės, o tos šalis tradiciškai yra, e, e, e, um, yra cukranilių cukraus tiekėjai, nes cukros yra įvežamas be muito. Norėčiau priminti Jums, kad CXL cukrus sudaro 25 procentus viso žaliavinio cukraus ir jam yra taikomas muitas. Ir neseniai buvo parinktas tyrimas ir buvo parodyti, kad po to, kai bus panaikintos kvotos, importas sumažės maždaug iki 1,8 milijono tonų ir bus importuojamas tik tai cukrus be muito, o CXL cukrui taikoma yra 98 eurų per toną už toną muitas. Taigi tai reiškia, kad to cukrus bus atsisakyta. Ir dar noriu parodyti Jums e, vieną skaidrę. E, šios, šios skaidrės parodo, kad tas CLX cukrus, e, jo importas bus tiesiog nebegyvybingas po to, kai bus panaikintos kvotos. Čia jūs matote tiekimo kreivę ir, viską, ir matote vertikalę liniją. Viskas, kas yra iš dešinėje, bus importuojama, o tas, kas yra iš kairės, yra, bus per brangu. Taigi dėl to taikomo muito CXL cukrus e, nebebus importuojamas. Reiškia, kad e, perdirbėjai praras 25 procentus žaliavinio cukraus ir cukranendrių cukraus gamintojai neprašo visiškai kažkokių neribotų e, sąlygų. Mes tiesiog prašome, kad mums būtų leista gauti daugiau žalivinio cukraus per laisvos prekybos susitarimus, bet tam reikia, kad e, sąlygos nustatytos būtų palankios. Mes galėsime konkuruoti tik tuo met, jei mes galėsime gauti už konkurencingą kainą pakankamą kiekį žaliavinio cukraus. O čia šitoje paskutinėje skaidrėje jūs matote, kad jau pasirašytos kelios prie laisvosios prekybos sutartis, kuriuose yra numatyti nedideli žaliavinio cukraus kiekiai bet mes norėtume, kad ateityje pasirašant laisvos prekybos susitarimus tas sąrašas būtų plečiamas. Taigi, gali, taigi nu, baigdama norėčiau pasakyti, kad mes e, prašome dviejų dalykų. Mes nu, siūlome, kad būtų panaikintas e, muitas, e, kuris šiuo metu yra taikomas daliai mūsų žaliavinio cukraus ir taip pat prašome įtraukti į laisvosios prekybos susitarimus žaliavinį cukranendrių cukrų. Dėkuoju. Daug vypovedžių. Ačiū. O dabar norėčiau suteikti komiteto nariams žodį. Pradėsime diskusiją. Ponas Takola, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pasisakiusiems už pranešimus kurie buvo pakankamai platus, apimė daug klausimų. Ir aš manau, kad kvotas turime naikinti labai pamažu, kontroliuojamai. Taip, žinome, kad sektorija buvo gaminama per daug ir tai kėlė irgi problemų. Tačiau aš manau, kad komisija turėtų savo pasiūlymus uh, renkti taip, kad būtų apimta visa grandinė ir kad būtų užtikrinta, jog kvotų sistema, kai bus panaikinta, nepablogins padėties. Tačiau kaip gamintojai gali įgyti tokią gerą poziciją? Aš manau, kad turi būti garantuojama minimali kaina. kalba be mikrofono. Ačiū pirmininkė, norėjau padėkoti visiems pasisakiusiems. Noriu padėkoti cukrinių runkelių augintojams iš įvairių šalių. Vienas augintojų buvo iš Ispanijos, jis labai gerai papasakojo, kokia yra situacija sektoriuje kaip mus paveikė krizė ir kokius struktūrinių pokyčių turėjome imtis mūsų šalyje. Dabar reikėtų tiesiog dar kartą peržvelgti situaciją. Prieš kurį laiką buvo baigtas taikyti cukraus kvotos ir buvo atsisakyta paskutinį pagrindinių gelbėjimo priemonių sektoriui, kuris atrodo baigia išnykti. Ir tų saug, saugumo priemonių buvo atsisakyta visose sektoriuose, įskaitant ir e, cukraus sektorių. Nebėra kvotų. Kaip užtikrinsime kainą? Tai aktualiausia ES žemės ūkio problema - užtikrinti teisingą ir tinkamą kainą tam, kad žemdirbys galėtų išgyventi iš savo darbo ES. Ir tai yra didžiulė problema, rimta problema. Apie ją esame nekartą kalbėję. Nežinau, ar yra lengvų problemų. E, na, jeigu kažkas žino lengvų problemų, tegul man apie tai papasakoja. E, neįmanoma bus gražinti kvotos saugos priemonės dingo visiems laikams, tačiau kaip užtikrinsime pajamas ir tinkamą kainą žemės ūkiui. Apie tai turėtume pagalvoti ir pagalvoti turėtume apie konkretų susitarimą, nes jeigu to nepadarysime, tai prarasime visą sektorių, nes jeigu kaime išnyksta ūkis, iš tos vietos išsikrausto ir ūkininkas, ir jo šeima, ir vietovė ištuštėja. Žemės ūkis patiria sunkumų visame pasaulyje. Nežinau, ar galime kaip komiteto, Žemės ūkio komiteto narės, nariai imtis kažkokių priemonių. Man yra nekart pasakyta, tau tenka didžiulė atsakomybė. Tačiau kokiagi iš tikrųjų yra išeitis. Visų pirma, toliau tęsti diskusiją, o paskui įgyvendinti tai, kas buvo nutarta. Nes reikia užtikrinti žemės ūkio rentabilumą Europos Sąjungoje. Tokia yra pagrindinė problema ir apie ją turime kalbėti. Nežinau, ar yra kažkokių konkrečių pasiūlymų, yra kažkokių konkrečių prašymų Žemės ūkio komitetui. Jeigu turite manęs mūsų ko nors paprašyti, prašau. Tačiau, tiesą sakant, didžiausia problema yra ta, kad komisijos patvirtintos priemonės, pavyzdžiui, pieno pakete, nebuvo veiksmingos. Ir visi žinome, kad lyga dažniausiai išgydyti būna visuomet sunku. Ačiū, tane, pane, pane Fosbuluš. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjams. Du dalykai man įstrigo. Pirmiausia, aišku, negaliu aš teisingai tikriausiai ištarti pranešėjo iš Suomijos tačiau kainos paramos idėja, man atrodo, yra pakankamai nebloga, nes kasdieną jau, kas mes matome, kaip nuolatos bankrutuoja ūkiai. Dabar, kai skaitau tyrimo medžiagą, tai matau, kad nuolatos kaina mažėja, o tai nebejotinai daro poveikį ūkininkų pajamoms. Aš manau, kad bazinės kainos nustatymas e, būtų gana naudingas dalykas. Antras, ponia Žirol sakė, kad cukraus importas sumažės 25 procentais. Ir aš pagalvojau, o kas vyksta tose šalise, iš kurių importuojame cukrų. nes pavyzdžiui tūkstančiai hektarų Kambodžoje skirti vien tam, kad ateityje būtų galima į, išvežti į Europos Sąjungą savo produkciją. Tai jeigu mes liberalizuosime savo rinką, kas nutiks su tais ūkininkais, kurie dabar eksportuoja pagal nusistovėjusią sistemą savo produkciją į Europos Sąjungą. Ir noriu paklausti komisijos, ar jinai įvertino tokio cukraus rinkos liberalizavimo poveikį ir kokių priemonių galėtų imtis tam, kad neigiamas poveikis būtų sumažintas. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū visiems pranešėjams. Aš dėkoju už pristatytą tyrimą. Tyrime rodoma, kad cukraus sektorius yra labai svarbus žemės ūkio politikoje ir reikia užtikrinti priemonės užtikrinančias cukraus sektoriaus stabilumą. Aš sutinku su šiomis išvadomis. Jas patvirtina ir cukraus sektoriaus situacija įvairiose regionuose. Nemažai žalos padarė cukraus rinkos liberalizavimas bei susitarimai su trečiosiamis šalimis. Šal prašyta buvo dar labiau neiškreipyti konkurencijos, sutinku su pranešėju, nes tiesą sakant, be finansinės paramos cukraus sektorius apskritai galėtų žlugti. Norėčiau užduoti konkretų klausimą dėl padėties Kanarų salose. Pavyzdžiui, Kanarų salos dabar perka nekvotinį cukrų, kuris yra pigesnis negu tas cukrus, kuris gaminamas pagal kvotas. Lygiai taip pat atsitinka su kitais produktais. Taigi dabar panaikinus kvotas yra labai neapibriešta situacija. Neaišku, kas nutiks, jeigu tuose regionuose ir toliau bus importuojamas cukrus žiemomis kainomis, tačiau importuojamas iš pačios ES nes pusiausvyra buvo apskritai sužlugdyta. Labai dažnai importuotojai gauna palankesnės sąlygas. Taigi situacija labai neapibriešta, viskas kabo ore ir tai man kelia didelių rūpeščių. Ir Kanaro saloms kelia didelių rūpeščių. Ačiū. Ja, Dank, ja. Ačiū, ponas Des toliau. Ačiū pirmininkė. Na, pirmiausiai tai noriu pasakyti, kad klausantis mūsų svečių, aš pagalvojau apie tai, kokius sprendimus mes priimame parlamente. 2000 mes parlamentas norėjome nustatyti visai kitą datą, bet būtent tarybos dėka atsirado 2017 metai. Todėl kila klausimas, o ką daryti ateityje? Kaip apsaugoti mus? Lankiausi Brazilijoje ir skridau iš Petrodinos į San Paulą. Mačiau cukraus laukus, šimtai tūkstančių hektarų buvo padegta Įsivaizduokite, kaip tai atrodo. Buvau šokiruotas, nes degantiems laukams nukentėjo ir gyvūnai. Ir konkurencija, nu, jinai turi turėti kažkokias normales ribas, kad tokių drastiškų priemonių nereikėtų imtis. Aš, man atrodo, kad taip, ūkininkam turi būti suteikta teisė be muito prekiauti, bet, pavyzdžiui, Vokietijoje, jeigu yra mokama išmoka už hektarą, tai aš manau, kad išmokas gaunant mes galime konkuruoti tik tarpusavyje, bet to dar yra susijėtusios, nesusijėtusios kainos ir visa tai vyksta mūsų vidaus rinkoje. Klausimas toks iš tiesų pagrindinis klausimas, o kasgi bus ateityje, kas nutiks su cukros pramonė ateityje. Ačiū. Pona Zagnė, prieš Junktiniai karalystiai įstojant į Europos sąjungą, du trečdaliai cukraus į Jungtinę karalystę buvo iš, įvežami iš buvusių Britanijos kolonijų, iš Afrikos šalių ir tas cukrus e, būdavo sunaudotas. Mes naudojame cukranendrių cukrų, tai kas dabar vadinasi CXL. Ir uh, perdirbėjas buvo Tate Lyle. Dabargi Tate Lyle po Brexit turės um, pasitraukti. Vienas iš dalykų, dėl kurio mes visą laiką skundėmės, buvo tai, kad um, Europos Sąjunga visada pirmenybę teikia cukriniams runkeliams, o ne cukranendrių cukrui. Todėl noriu paklausti ponios Girol, o kokia jūsų nuomonė dėl tokio požiūrio? Ir taip pat norėčiau paklausti Ispanijos cukraus uh, runkelių augintojų atstovo. Man atrodo, jūs sakėte, kad uh, derlius sudaro kažkur apie 100 tonų iš hektaro, man atrodo, kad tai labai didelis um, derlingumas. Jūs dar importuojate, sakėte, bet iš kur jūs importuojate? Ir kas gali jūs nukonkuruoti, kai jūsų derlingumas yra 100 tonų iš hektaro. Be to, jūsų drėkinimo sistemos sąnaudos turėtų būti labai didelės. Man tiesiog įdomu, kaip visą tai dera tarpusavėje. Būčiau dėkingas, kad atsakytumėt, ponas Ropė. Pirmininkė, ačiū pranešėjams, tiek praktikams, tiek ekspertams. Iš tikrųjų buvo labai malonu klausyti nes buvo kalbama apie konkrečius dalykus ir siūlomos konkrečios priemonės. Iš tikrųjų, manau, kad e, mes turbūt lipam antrą kartą ant to pačio greblio, nes 14 metų rudenį lygiai panašiai klausėm komisijos, klausėm ekspertų, kaip bus su pienu, kada bus panaikintos kvotos. Ir mus šiandien tikino, kad bus sukurta observatorija, seks kainas, prireikus e, bus naudojamos priemonės. Na, praktiškai gavosi, kad situacija po šiandien dieną yra nevaldoma ir žinoma dar plus kiekvienoje šalyje skirtinga situacija ir tik e, laikinos kelios paramos E, laikinai amortizavo, bet šiandien, ir šiandieną, sakykime, toj srity nėra visiškai ateities. Lygiai panašiai jūs kalbat ir apie e, cukraus sektorių. Tai aš manau, kad iš tikrųjų turėtumėm ne tik tai kalbėti ir pradėti veikti ir komisijos prašyti, kad e, kartu su e, pieno rinkos reguliavimu pasiūlos ir paklausos turime traukti ir cukrų. Lygiai taip pat Šiandieną su ministrė šnekėjom, e, su Slovakijos ministrė, pirmininkaučia šnekėjom ir jų yra prioritetas, kaip užtikrinti sažiningą atsiskaitimą, kaip apginti ūkininką. Lygiai tas pats tinka ir cukrui. Todėl manau, kad lygiagrečiai turi būti sprendžiami šitie klausimai. Trečias dalykas, tarp šalių narių yra pakankamai skirtingos išmokos tiesioginės. Tai kaip jie konkuruos tarpusavį, reiškia tos šalis, kur mažos išmokos, jie pirmieji bankrutuos tada. Tai yra kompleksas klausimų, kuriuos reikia iki kvotų panaikinimo išspręsti. Ačiū. Proszę o ograniczenie wystąpień. Pan Jar, one minute. Dėkuoju, toliau ponas Jar. Labai trumpai. Labai trumpai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną aspektą. Aš beje turėsiu sutrumpinti šiek tiek savo pasisakymą. Ar norėčiau paklausti, ką mūsų svečiai mano apie tai, kad gal reikėtų užtikrinti ūkininkams galimybę kažkaip keisti savo ūkininkavimą, užtikrinti kokias alternatyvas. Gal komisijos atstovai galėtų pasakyti mums, ar bus skiriama tam pinigų nes mes matome, kad dabar žemės ūkėje e, galima surasti ir e, įdomių naujų galimybių. Be abejo, mes norime, kad e, cukrus būtų gaminamas ES, bet kartu norime užtikrinti ir tai, kad ūkininkai galėtų užsitikrinti savo pajamas. Todėl aš ir galvoju apie alternatyvas. Ir apie galimą restruktūrizavimo, žemės ūkio restruktūrizavimo fondą. Ir konkrečiai gal galėtume pasakyti, kiek pinigų būtų skirta tam. Ponas Pogovičius. Vieną minutę. Dėkoju. Dėkoju mūsų svečiams už e, įdomią informaciją. Dėkoju už tai, kad pasidalijote savo patirtimi. Iš tikrųjų, jūs turite da, e, labai daug patirties ir džiaugiuosi, kad galėjote mums apie ją šiandien papasakoti. Jei mes lyginsime cukraus sektorių, Ir tai, kas įvyko pieno sektorėje, pamatysime, kad iš tikrųjų situacija yra panaši, bet problemų esame ir kitose, ta, pavyzdžiui, gyvulininkystės sektorėje. Ten taip pat mažėjo ūkininkų. Net jei ir ūkiai dar turės pakankamai gyvulių ir turės pakankamai ganyklų, vis tiek jiems taip yra sunku išgyventi, kad gal jie ir turės pasitraukti. Svečias iš Ispanijos kalbėjo, pavyzdžiui, kad cukriniai runkeliai dažnai yra. Kalbėjo, kad, kad cukriniai runkeliai naudojami yra dažnai. Kaip sijomainos tikslais, bet jūs minėjote, kad jūsų derlingumas yra nepaprastai aukštas, šimtas tūkstančių tonų, šimtas, atsiprašau, tonų iš hektaro. Tikrai tai yra labai daug. Ir aš e, tikiuosi, kad mes vis dėlto galėsime e, kažkaip įspręsti šias problemas, e, bet tai tikrai nebus lengva padaryti. Dabar klausimas. Jei cukriniai runkeliai būtų auginami kaip pagrindinė, kaip pagrindinė ūkininko veikla ir gal jeigu galim būtų surasti, kaip kitaip pritaikyti panaudoti runkelius, ar tai padėtų spręsti situaciją? Dėkuoju. Sì, tocca a me. Grazie Presidente, no, purtroppo. Ponas De Castro. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, gal ir per vėlai supratome, bet vis dėlto supratome, kad liberalizavimas neįsprendžia problemų ir net nesumažina mūsų išlaidų kuriems sektoriams, dėl to, kad galiausiai turime sumokėti už naujas problemas. Aš norėčiau padėkoti mūsų ekspertams, dėkoju už pateiktą informaciją ir už tai, kad jūs papasakojate mums apie sudėtingą, bet realistišką. Da, a, situaciją, papasakot, pristatėt ją realistiškai. Šiuo metu, šiuo metu da, jei pažvelgsime į apsirūpinimą cukrų, pamatysime, kad mes sugebame tik tai 20 procentų cukrus pasigaminti, o kažkada gaminome visą pas mūsų vartojamą cukrų. Ir tikiuosi, kad komisija yra pasiruošusi da, bet kokiems netikėtumams. Mes jau kalbėjome apie susijęs e, išmokas, bet kai kuriuose šalise jos yra reikalingas tam, kad galima būtų užtikrinti bent jau minimalę gamybą šalyje. Aš suprantu, kad tai e, e, iškraipo kon konkurenciją. Ne, taigi nepamirškime to. Sí, gracias. Eh, quiero felicitar a los ponentes, pero sobre todo que... Pone García. Norėčiau padėkoti pirmininkams, e, kalbėtojams, atsiprašau. Ir visų pirma, reiktų pagalvoti, kodėl atsidūrėme tokie jie padėtie. 2006 metais e, e, buvo priimta reforma ir prieš balsavo Lenkija, Latvija ir dar viena šalis, jos neatsimenu, bet ši šalis balsavo prieš. Ir Ispanija, Portugalija turėjo sumokėti šios reformos kainą, Italija ir Italija turėjo sumokėti šios reformos kainą. Pramonė ir gamintojai Ispanija dabar yra labai pažeidžiamoje padėtyje. Kodėlgi buvo, tiesą sakant, patvirtinta parama mm, ir kodėl ta parama teikiama Ispanijoje ir Portugalijoje dėl to, kad e, e, jos turėjo sumokėti už kitų valstybių narių auginamą cukrą. Paaiškinkite mums, kas atsitiktų su cukrinių rinkelių auginimu kai kuriuose valstybėse narėse. Nes, pavyzdžiui, centrinėje Europoje gamintojai ir e, augintojai yra privilegijuoti, o Ispanijoje sektorius pažeidžiamas. Jeśli można prosić naszych ekspertów maksimum po dvi minutį, ne vienai. Gal dabar sutiksiu žodį mūsų ekspertams, bet prašyčiau kalbėti kiek, kiekvieną ne ilgiau nei po dvi minutės. Prašau, dvi minutės turiu. Gerai. Gerai. Kažkas klausė, kaip galima būtų susidaryti dėl teisingos kainos, aš, bet ašgi jau teikiau savo pasiūlymą. Žemės ūkio generalinis direktoratas turėtų turėti daugiau galiojimų tam, kad uh, užtikrintų deramą konkurenciją ir tuomet e, galima būtų užtikrinti taip, kad mes galėtume dėrėtis dėl kvotų ir galėtume ir toliau sėkmingai dirbti. Ponas Des visiškai teisingai sakė, kad e, gal Vokietija ir pavyktų padaryti tai, ką jūs sakėte, pirmia, bet man tai nepatiktų, dėl to, kad aš nenoriu da, e, savo, ūkininko, savo kaimyno ūkininko aiškinti, kodėl aš gaunu pinigus, o jis ne. Aš nemanau, kad e, teisinga yra teikti ilgalaikę e, paramą, gal e, trumpalaikę intervenciją taip. Toliau, alternatyvos. Taip, iš tikrųjų, būtų puiku, jei surastume alternatyvas. Beje, aš tą ir padariau. Aš paėmiau išmoką ir kai galėjau ją gauti ir dabar aš gaminau biokūrą. Nes e, tuomet aš, supra, aš supratau, kad nei, nei rapsų, nei kitų grūdinių kultūrų auginti nebegalėsiu ateityje. Ir aš sugebėjau laiku persiorientuoti. Ir tą sakau jums kaip ūkininkas. Kągi, aš irgi pasistengsiu kalbėti trumpai. <laughs> Bet e, parodykit gailestingumą. Uh, E, mes 2006 e, metais pamatėme, kad e, sektorius žlunga, kad nebegalime daugiau auginti cukrinių runkelių. Mūsų kaštai buvo dideli, dar reforma buvo įvykdyta. Ispanijoje situacija buvo labai sudėtinga. Portugalijoje buvo dar blogiau. Ten apskritai nebeliko cukrinių runkelių. Ir kadangi Padėtis buvo labai sudėtinga ir reikėjo skubiai kažko imtis, tai mes visi kartu, e, visa cukraus pramonė su žemės ūkio įmonėmis sudarėme susitarimus, e, sukūrėme bendrus organ, bendras įstaigas, pradėjo, kurios pradėjo dirbti kartu, dirbti bendrai, su, sutelktai. Taigi pradėjome auginti e, cukrinius runkelius, e, nustatę e, penkerių metų minimalaus auginimo terminą. Taip įtvirtinant kultūrą tam tikroje vietovėje. Be to, mūsų manimų tai prisideda prie aplinkosaugos priemonių ir suteikiame dar vieną papildomą aspektą žemės ūkiui. Be to modernizavome ir laistymo sistemas. Į jas buvo investuota labai daug ir sutaupome beveik 50 procentų vandens. Laistome cukrinius runkelius naktį. Mes sukūrėme tokias laistymo sistemas, kurios taupo vandenį net neįsivaizduojate, ką reiškia naktį laistyti auginamus augalus e, tokioje temperatūroje, kokia yra Ispanija. Taigi, labai daug investavome, labai daug investavome į šį sektorių ir pasiekėme 100 tonų iš hektaro. Mm, tokį derlį gaunami tik tai pastarosius ketverius penkerius metus. E, auginimo laikotarpis yra tikrai ilgas e, ši, ir 110 tonų netgi kai kur e, pasiekiama iš hektaro. Na, investicijos buvo didžiulės, tai reiškia, kad sektorius įsiskolinęs. Ir jeigu dabar panaikinus uh, kvotas e, mūsų užplūs pigus cukrus, 2016 metais turėsime dar vieną problemą, než, nežinia, kas išmokės mūsų skolas. Noriu pasakyti, kad būtina e, klausimas presti rimtai, galvoti apie paramą cukraus sektoriui, nes e, jeigu tokios paramos nesuteiksime, tai po kelių metų sektorius apskritai gali išnykti. Tokia mano nuomonė. Matį. Kiitoksia. <clears throat> Tässä joutuu valikoimaan nopeasti. Ponas Kalimaki. Aš turiu išrinkti kelis klausimus. Tiesą sakant, buvo užduota tikrai daug gerų klausimų. Aš atsakysiu ponai Takulai apie tai, kokiu priemonių būtų galima imtis. Būtų galima užtikrinti bazinę kainą ir e, įsipareigoti vykdyti dėrybas, shall negotiate sakyti, o ne may negotiate, privalo vykdyti dėrybas, o ne gali vykdyti dėrybas. Be to reikia nustatyti ka, cukrinių runkelių supirkimo kainas e, priklausomai nuo jų panaudojimo tikslo. E, jeigu esate žemdirbys, turite žinoti atitinkamus skaičius prieš pradėdamas auginti kažkokią kultūrą. Pana Šrehoikina, aš tikiuosi, kad jūsų pavardį ištariu tiksliai. Manau, kad cukraus suvartojimas besivystančiose šalise yra neišnaudota galimybė. Mano ūgis yra 1,81 m. Tiek iš viso pagaminama um, mano šalyje. Ir tiesą sakant, jeigu ES pasirūpintų savo žaliavomis, cukraus gamyba išauktų ir būtų galima netgi nukonkuruoti Braziliją, kuri savo cukrų, cukranendrės pjauna ir degina. Prisim, priminsiu vieną moti... E, laikotarpį Britanijos e, istorijoje. E, ir rebate debate bei Brexit exit dalykus. Reikia galvoti apie teisės aktus prisidedančius prie e, žaliavų panaudojimo, užuot e, sunaikinus cukraus runkelių gamybą. Pone Žigol, labai ačiū. Per savo pirmąjį pasisakymą aš neišnaudojau viso man skirto laiko. Taigi, iš anksto atsiprašau, jeigu dabar šiek tiek ilgiau kalbėsiu. Dėl akar šalių. Nežinau, ar aš tinkamai galėsiu atsakyti šį klausimą, tačiau cukraus kvoto atsisakymas taps didžiulius spaudimu AKR cukraus gamintojams. Tačiau tai nėra kvotų kaltė. Mes norėtume pirkti cukrų iš AKR šalių, tačiau jie, jų cukrus pats brangiausias pasaulyje. Ir mums bus sudėtinga lygiomis sąlygomis konkuruoti, jeigu mes galime pirkti cukrų tik iš pačių nekonkurencingiausių tiekėjų. Be to, mūsų tiekėjai, AKR tiekėjai gali parduoti cukrų tam, kam jie nori, o mes galime pirkti cukrų tik iš AKR gamintojų. Taigi ateityje e, nėra tikimybės, kad AKR gamintojai praras e, prieigą prie ES rinkų. Ne, jie tiesiog parduos cukrų palankesnėmis sąlygomis kitur, jeigu jie tas sąlygas ras. O mes negalėsime palankomis sąlygomis įsigyti cukranendrių cukraus iš kitų šalių. Taigi reikia didinti savo tiekėjų ratą, reikia didinti šalių, iš kurių importuojama ratą, nes kitaip mums tes, tiesiog užsidaryti. Ir man įdomu, kad perdirbs cukrų importuojamą iš AKR šalių, nes e, vienintelės perdirbimo įmonės užsidarys. Jau nemažai cukraus perdirbimo įmonių užsidarė. Įmonė pietų Prancūzijoje, kuri buvo seniausia Europoje, užsidarė. Įmonės Bulgarijoje, Rumunijoje užsidarė. Mm. Kur dar užsidarys cukraus perdirbimo įmonės? Kartais e, mes vaizduojami kaip blogiečiai, norintys pirkti cukrų iš kitų šalių. Tačiau tai nėra tikslas pats savaime. Mes norime užtikrinti konkurencingumą ir užtikrinti sašiningą kainą. Mes negalime permokyti už cukrų, nes kitaip mes negalėsime to cukraus perdirbti ir parduoti ES rinkoje. Tokia yra padėtis. Mes nenustatome kainų ES rinkoje. Mes turime žiūrėti, kokia yra situacija rinkoje. Jeigu žaliava per brangi, mes e, negalėsime konkuruoti. Tai pagrindinė ekonomikos taisyklė, mes jos neišradome. O, o dabar e, papildomą minutę, nes neišnaudojau savo laiko. O dabar dėl Brexit. E, iš tikrųjų, Tatum Wild per diskusijas bando parodyti, kokia korumpuota, kaip nusistačiusi yra ES cukraus rinka prieš cukranendres. Brexit susijęs ne tik su cukrumi, tačiau tiesą sakant, kitos cukraus perdirbimo įmonės pritarė e, tokiam požiūriui. Iš tikrųjų, situacija labai paž... pavojinga, gali išnykti cukraus perdirbimo įmonės, perdirbančios tiek e, cukrinius runkelius, tiek cukranendres. Ir mes turime imtis priemonių. Aš labai atsiprašau visų, sako pirmininkas, bet dėje laikas nenumaldomai bėga pirmin. Dabar, manau, galime pereiti prie kito antrosios dalies mūsų klausimo, pakviesti kitus ekspertus, sprendžiant iš tos gyvos diskusijos, kuri ką tik įvyko, atrodo, kad cukraus tema dar visus labai domina ir kad salėje nebus tuščia. Taigi, pirmiausia pasisakys ponė Paskali Žiry, po to ponas Giovanni Tamburini ir tada jau Krzysztof Nikel. Po 10 minučių tikrai ne ilgiau. Prašom, judėkite į priekį, ragina pirmininkas. Pradėkite. Madame Pascal Žiry. Pone Pascal Žiry, prašom. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėmėjai tarybos ir komisijos atstovai, gerbėmėjai ponai ir ponės, aš norėčiau padėkoti Jums už šį kvietimą. SLS St. E, e, Louis Sucre yra trečioji didžiausia cukraus gamybų grupė. Mes esam, e, pas mus dirba tūkstantis darbuotojų, mes dirbame cukrinių runkelių cu, cukrų keturiose gamyb, fabrikuose, kuriuos matote šioje skaidrėje. Ir taip pat turime vieną distiliavimo gamyklą. Mes įeiname į Dzudzuker grupę, tai yra stambiausias cukraus gamintojas. Europo, Europoje ir, ir ši, šios įmonės akcijomis yra prekiaujama vertybinių popierių biržoje ir beje daugybė akcijų priklauso cukrinių runkelių augintojams. Jūs matote šioje skaidrėje, kur yra mūsų, do, mūsų fabrikai ir pas mus dirba 8200 darbuotojų, o jeigu mes pridėsime dar net, netiesioginės. Da, darbo vietas, pamatysite, kad sukūrėme beveik 71 tūkstantį darbo vietų. 85 procentai visų tų darbo, sukuriama, tų darbo vietų sukūrėma kaimo vietovėse. Ir bendra pridėtinės vertėjas procentinė dalis e, yra 86,6 procentai, tai yra 3,7 milijardo eurų. Taigi jūs matote, kad tai yra labai svarbi e, grupė. Mes e, manome, kad cukraus gamintojai kartu su ūkininkai vaidina labai svarbu vaidmenį kaimo vietovėse, ten jie kūrė pridėtinę vertę, kur sukurti ją yra labai sunku. Režimo, e, kvotų režimas 2017 e, metais, e, kitais metais bus panaikintas. Ir tai reiškia, kad ES galios laisviausias cukraus režimas. Mes tam ruošimės, mes didinome konkurencingumą tam, kad prisitaikytume prie pasikeitusios situacijos, kuri nuolat keičiasi. Europos komisijos duomenimis po 2017 metų e, kaina keisės taip, kaip čia yra nurodyta. E, tamsiai mėlynas spalva parodyta pasaulinė kaina. Ir mes matome, kad kainos sviruoja ir tie sviravimai ES padidės. Tam, kad sektorius galėtų gerai veikti, Jei sektorius gerai veikia, tai neturėtų sukelti didelių problemų. Svarbu yra atsižvelgti į, į tai, kad kaina padengtų gamybos sąnaudas. Ir čia jūs matote, raudona spalva yra parodyta da, a, a, pasaulio kaina, kuri beveik visuomet yra mažesnė nei žalia, žaliojo linija. Tai yra da, da, gamybos, gamybos da, kaina. Tos šalis, kurios. Da, da, šalis parduoda perteklinį cukrų pasaulinėje rinkoje ir tai ir suklė tokią situaciją. Ir dažniausia situacija iškraipia tai, kad e, Brazilija ir Tailandas, ypatingai stambios, stambus eksportuotojai, importuotojai subsidijuoja da, e, a, e, gamybą, eksportą, importą, tai iškraipo situaciją. Ir jūs matote šioje skaidrėje kad beveik visos e, šalės, kurios yra stambiausios e, eksportuotojos, turi paramos schemas, subsidijų schemas. Ir e, nacionalinės pagalbos suteikimo režimai ir toliau veiks cukraus, padėti cukraus rinkoje ir prisidės prie kainų nestabilumo. Brazilijoje, pavyzdžiui, yra taip pat e, e, subsidijuojama ir bioetanolio gamyba iš, cuk, e, iš cukraus. Tailande taip pat yra taikomas specialus režimas, kuris leidžia jam labai daug eksportuoti. Ir Brazilija netgi pradėjo konsultacijas pasaulio prekybos organizacijoje šiais klausimais, netgi buvo pateikti keli skundai šiuo klausimu. Uh, Pastraisiais e, metais mes matome, kaip keitėsi situacija. Ir iš čia matote, cukraus gamintoja Brazilija šiuo metu sudaro 40, daugiau nei 40 procentų viso eksporto, taigi ji kuria situaciją rinkoje ir ji nustato iš esmės kainą. Brazilijos pinigų politika vaidina taip pat labai svarbu vaidmenį, nustatant pasaulio, prekyb, pasaulio cukraus kainą. Ši, čia jūs matote, kad žaliavinio cukraus kaina, kur yra raudonas spalva pažym, pa, pažymėta, visiškai atitinka e, geltoną liniją. Tai yra ta, o, Brazilijos valiutos ir dolerio keitimo kursą. Ir Brazilijos veiksmai ir subsidijos savo gamintojams labai iškraipo situaciją. Ir dėl to tai paveikia, o taip uh, turi neigiamą poveikį mūsų pajamoms ką mes galime padaryti dėl Brazilijos vidaus politikos? Nieko. Nuo 2011 iki 2013 metų jūs čia matote, kad viskas prasidėjo 2011 metais, ko gero nematote pačioje. Bet e, tuomet. E, tuomet kaina buvo didesnė, e, po to staigiai ji sumažėjo. Kodėl tai atsitiko? Ir kokia kaina, mes matome, kad krito da, tiesiog da, valiutų kursai. Ir aš manau, kad mes turėtume ES tai atsižvelgti. Mes laukiame, mes tikimės, kad ES atsižvelgs į tai, kad svarbus cukraus gamintojai subsidijuoja savo cukraus sektorių. Mūsų sektorius šiuo metu yra ta, konkurencingas. Jis, ta, jame taikomas labai nedidelis a, reguliavimas mes e, e, atsižvelgime į aplinkosaugos reikalavimą ir taip pat prekiaujame su, perkame žaliavas iš besivystančių šalių ir taip pat prisideda prie jų vystimosi. Mes matome, kad, kad cukraus importo apimtis yra labai didelės. Ir mes šiandien apsirūpiname tik 15 procentų visų savo po, cukraus poreikio, nors, kaip jau buvo paminėta, kaip buvo pristatomas tyrimas, mes galėtume 100 procentų apsirūpinti. Ir čia jūs matote laisvosios prekybos susitarimus, e, kuriuos yra įtrauktas cukrus. Ir šiuo metu vyksta darybos e, dėl prekybos susitarimų su Merkosūro šalimis ir uh, Junktinėmis Amerikos valstybėmis, tai yra TTIP susitarimas. Ir čia taip pat jūs galėtumėt kažką pakeisti, norėdami padėti cukraus sektoriui. Mes galvojame apie savo ateitį ir mes dabar esame konkurencingi ir manome, kad perspektyvos yra uh, geros. Mes galime ga gaminti 40 milijonų uh, tonų uh, daugiau ateityje. Uh, bet mes vis dėlto norėtume, kad būtų užtikrintos teisingos, sąžiningos konkurencijos sąlygos. Nuo 2017 metų ES rinka bus mažiausiai reguliuojama rinka ir dėl to tiek cukraus gamintojai, tiek perdirbėjai, tiek eksportuotojai ir importuotojai turėtų susilaukti didesnės paramos, kad galėtų geriau konkuruoti pasaulio rinkoje. ES priekybos politika turėtų, būti, turėtų atsižvelgti į kitas mūsų politikos rytes. Ir mes nu, turime tris reikalavimus. Mes a, norėtume, kad ES pasipriešintų tam, kad a, kai, kurios, kai, kai kurie cukraus perdirbėjai ir gamintojai iškraipo situaciją ir reikėtų kreitėsi į PPO. Ir mes raginame komisiją apskūsti Brazilijos ir Tailando veiksmus. Toliau. kilmės taisyklės yra labai svarbios ir jos egzistuoja tam, kad galima būtų apsaugoti darbo vietas Europos Sąjungoje. Ir trečia, mes prieštaraujame tam, kad būtų teikiamos naujos lengvatos cukraus rytyje toms trečiosiams šalims, kurios subsidijuoja savo cukraus gamybą. Mes galime ir toliau dirbdami ir investuodami kaimo vietovės remti E, kaimo gyventojus. Jūs čia matote, kad, kaip mes galime dirbti. Čia yra naujoji, e, e, naujasis fabrikas, kuris visiškai atitinka mūsų klientų aukštus reikalavimus ir parodo, kad mes gebame juos įsižvelgti ir gebame atitikti labai aukštus standartus. Dėkuoju uždėmesi. Pirmininkas kalba neįsijungęs mikrofono. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Giovanni Tamburini. Buonasera a tutti anche da parte mia. Labai diena visiems. Kai esi vos ne paskutinis kalbėtojas, tai turi ir tam tikrų privalumų, nes e, gali pasisakyti tais klausimais, kurie itin svarbus ir kuriais dar nieks nepasisakė. Mes kalbame apie 2005-2006 metų reformą, bet labai svarbu nepamiršti kai kurių statistinių duomenų, kaip buvo iki reformos ir po reformos, kas buvo praėjusiais metais. Taigi per dešimt metų nuo reformos pradžios, kas nutiko? Keturios valstybės narės iš vis nustojo auginti cukrinius ronkelius, 81 fabrikas užsidarė, 27,5 tūkstančio darbo vietų prarasta, sumažėjo cukrinių runkelių augintojų nuo 305 tūkstančių iki 150 tūkstančių. 300 tūkstančių hektarų žemės dirbonuoja, tačiau mes, jeigu anksčiau gaminome prieš reformos 20 milijonų tonų cukraus, tai šiandieną gaminame 18,5 milijonų tonų. Ir komisijos idėja tikriausiai ta, kad mes um, gamintume apie 20 milijonų tonų cukraus, o paklausa yra 19 milijonų tonų. Taigi yra, ret, kyla retorinis klausimas, kam visa tai naudinga ir ką reikia dabar daryti. Kartais Ekonomika mus gerokai supurto, prisiminkite 2002-2003 situaciją, bet ji labai skiriasi nuo to, kas yra šiandieną. Ir visos ribinės vertės, ribiniai parametrai yra visiškai kitokie, jeigu bandysime mes ką nors lyginti su praeitimi. Toliau. Kita reformos pasiekmė - didžiulė koncentracija. Penkiose valstybėse narėse sukoncentruota 3 ketvirtadaliai viso cukraus, visos cukraus gamybos. O daugelis šalių nukentėjo pakankamai rimtai nes iki reformos buvo stambių gamintojų daugiau šalyje, dabar liko juose vos e, keturi stambus fabrikai, keturi penki stambus fabrikai. Kodėl? Italijoje, pavyzdžiui, e, tokia situacija, kokią aš ką tik nusakiau, 15 fabrikų užsidarė iš viso. Ir a, būtent šiaurinėje dalyje per praei, nuo praėjusių metų iki dabar užsidarė nemažai tų fabrikų. Dabartiniu metu a, fabrikas yra statomas vienas, bet aš noriu pažymėti štai ką, kaip mūsų draugai iš Ispanijos, kad sakė, mes tikrai nesėdėjome sudėję rankų, nes um, beveik 200 milijonų eurų buvo investuota į tris Šiaurės Italijoje esančius fabrikus, tam, kad būtų sutvarkyti jau pajėgumai ir kad jie galėtų veikti geriau atsižvelgdami į rinkos sąlygas. Taigi pastangų imtasi didžiulių. Ir norėčiau štai ką pasakyti apie dabartinę padėtį. Pirma, 14 metais Kai mes sužinojome, kad kvotos panaikinamos 17 metais, pramonė sureagavo labai greitai į tokią naujieną. Nes um, dar reikia, buvo du metai, kai mes galėjome gaminti nesibaimintami kvotų panaikinimo, tai buvo tipiška situacija, bet to ir pati kaina vidaus rinkoje pradėjo kristi ir nukrito pakankamai žemai. Kokios bus ateityje ES vidaus rinkos kainos? Matyt, jos turės vis labiau derintis prie pasaulinės rinkos kainos. Galiu pateikti Jums vieną tokį pavyzdį įdomų. Tiesiog pabandysiu. Štai šitos skaidrės ieško. Per du metus per du paskutinius metus padėtis rinkoje atrodė taip, kaip matote e, šioje skaidrėje. Aišku, panaikinus kvotas padėtis gali dar labiau pablogėti, bet esant dabartiniam sąlygom, net ir stambios gamintojų grupės atsidūrė užrybyje Ir mes kalbame apie tokius gamintojus kaip Sucukeris, AB cukrus, Tereos, tai yra stambios, didelius pajėgumus turinčios kompanijos, kurios kotiruojamos biržoje. Bet per pastaruosius keletą metų jos atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Kodėl? Todėl, kad paprasčiausiai esant dabartiniam kainų lygiui jos negali išgyventi. Šita, šitos kreivės sukuria chaotišką vaizdą, tačiau jeigu į jas gerai įsižiūrėsite, jos labai daug ką jum atskleis. Aš paliksiu savo skaidrių kopijas. Taigi, tai yra septynių pagrindinių cukrų suvartojančių rinkų pasaulyje a, padėtis. Žalia ir geltona kreivės, tai yra Indija ir Brazilija, stambiausi gamintojai Ir jūs matote, kad JAV ir Europos Sąjunga, Europos Sąjunga tai melina kreivė, o JAV žydra kreivė. Mūsų situacija daug maž panaši. Ir mūsų kitos šalis, kaip Rusija ir Kinė, jas sunku su ko nors lyginti, todėl kad jų ekonomika yra planuojama ir vartojimas yra labai platus. Bet jūs matote, kad Europos Sąjunga, nors sunku ir suprasti kodėl, per pasaruosius keletą metų kainos požiūrių susilygino su Brazilijos ir Indijos rinkomis. O kas nutiko kitose rinkose, su kuriomis mes anksčiau konkuravome ir kuriuose veikia stambios tarp valstybinės bendrovės? Apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie maždaug um, kiek didesnę nei 200 eurų kainą. Taip, Cikliškumas egzistuoja, bet jis egzistuoja tik tai iki tam tikros ribos. Ir mes negalime, pavyzdžiui, dabartinio spadėties rinkoje lyginti um, vien tik cikliškumo. Uh, vardan su to, kas buvo prieš penkerius metus, nes sąlygos yra labai, labai skirtingos ir kaip Paskal teisingai pastebėjo, rezultatas štai koksai. Indija ir Brazilija daro nežmoniškai didelę įtaką. Brazilija yra stambiausia eksportuotoja pasaulyje ir etanolų grindžiama politika tikrai neduoda nieko gero. Nenorėčiau kalbėti apie E, strateginius įvairių e, sektorių, įvairių rinkų aspektus, bet norim parodyti šitą skaidrę. Mes bandėme paskaičiuoti poveikį tiems e, išlikusiems, išgyvenusiems fabrikams ir kokia jų akcijų vertė. 100 milijonų eurų jie investuoja. Tai yra didžiuliai pinigai. Ir nebejotina, kad fabrikai turi atsijimti tuos pinigus, bet mes negalime jų tiesiog nurašyti kaip kažkokių tai pasiekmių. Kitoms skaidrėm komentuoti neturiu laiko, bet aš jas, kaip jau sakiau, paliksiu. Bet aš manau, mes turime pasimokyti iš tai, ko pirmiausia turime pasimokyti iš padėties pieno sektoriuje. Ir aš galiu tik patvirtinti, kad padėtis yra labai prasta, nes cukraus rinka keliauja pieno rinkos pramintų tą keliu. Mes atsidursime ten, kur atsidūrė jie. Ir mes dar vieno dalyko turime išmokti. 2008 metais jie susitarė su Meksika dėl priekybos cukrumi. Viskas vyko puikiai keletą metų, o 14 metais jav, Meksikos vyriausybė suprato, kad um, lengva parduoti viską ir jie uh, gamino vienu milijonu tonų daugiau cukraus, todėl kainos nuo 200 eurų už toną 11 metais per metus maždaug nukrito iki 420 eurų už toną. Tai buvo 13 metų vasaros kaina. Ir rafinuotas cukrus, kadangi jau susidarė perteklius, buvo paverčiamas etanoliu. Tada JAV ir Meksika susitarė, tiesiog sėdo ir susitarė dėl kainų ir dėl kiekių. Nes kitaip buvo neįmanoma. Ir aš manau, kad tai yra pagrindinis dalykas, ko mes neturime pamiršti šioje diskusijoje. Kiek pagaminama ir už kiek parduodama, kokia kaina. Turi egzistuoti apsaugos sistema. Uh, ir be intervencinių priemonių, be intervencinių kainų šita rinka neveiks taip, kaip mes norime, nes jinai negali taip veikti. O paprastai mes jau reaguojame į pasiekmes ir buvogi kalbėta apie tai, kad cukraus rinkoje sutartys sudaromos dviejų metų perspektyvai, tai yra kitokia rinka negu o, kitose sektoriuose. Ir todėl reaguoti staigiai į pasikeičiusią padėtį yra labai sudėtinga. Kitas dalykas, kad aišku egzistuoja PPO taisyklės, kurių turime laikyti. Ir nenorėtume, kad vėl grįžtume į. Um, praėjusio šimtmečio deš, paskutinį dešimtmetį, kai sektorius beveik mirinėjo. Mes turime žiūrėti, kas vyksta dabar. Mes turime labai nedaug galimybių išvengti drastiškai neigiamų pasiekmių, bet komisijos e, dėka mes gal ir išvengsime, nes komisija e, tikrai dabar pradėjo rūpintis. Ačiū. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Nykiel, e, prezes Dėkoju, ponė ir ponai, aš esu Krzysztof Nikel ir esu cukrinių runkelių augintojų nacionalinės sąjungos valdybos direktorius. Aš esu ūkininkas ir nuo pat savo ūkininkavimo pradžios aš auginau cukrinius runkelius. Ir cukriniai runkeliai yra labai svarbi kultūra, nes ji padeda mums užtikrinti sėjomainą ir uh, dėl to galime apsisaugoti nuo įvairių lygų ir, da, ir kenkėjų. Nedažnai skaitome apie cukrinius runkelius e, įvairiuose ES dokumentuose. Ir, o žinome, kad cukrinių runkelių auginimas, pe, a, e, perdirbimas a, e, yra labai svarbus sektorius. Ir Aš manau, kad reikėtų taip pat atsižvelgti ir į aplinkosauginius aspektus. Nuo pat da, pra, pirmųjų cukrinių runkelių auginimo stadijoje mes turime atsižvelgti tai, kokį vaidmenį cukriniai runkeliai vaidina apskritai žemės ūkiai, kodėl jie yra reikalingi ūkininkams. Aš jau minėjau sėjomanę ir manau, kad mes be abejo ūkininkai apie tai žinome, bet aš norėčiau jums, tiems, kas priima sprendimus, apie tai pasakyti. Nes tai padeda mums tvariai ūkininkauti, atsižvelgiant į mūsų aplinką. Uh, Ir mes nenorime, kad Bruselis sutrukdytų mums šitaip ūkininkauti. Ir komisija turėtų tai atsižvelgti. Mes matome, kad maždaug 40 procentų pasraisiais metais sumažėjo uh, uh, cukriniams runkeliams augin, užsėti, užsėtų plotų uh, uh bendras plotas. Ir komisija turėtų atsižvelgti į tai, kas šiuo metu vyksta ir nepamiršti, kad tai turės e, pasiekmių ir ateities kartoms. Nežinau, ar visuomet galime vadovautis tai tik paklausa ir, ir pasiūla. Gerbėjai, ponai ir ponios, Europos. Uh, Sąjungos bendro žemės ūkio politika yra skirta tam, kad mes galėtume padidinti našumą, užtikrinti deramas pajamas ūkininkams ir taip pat apsirūpinti maistu. Ar jums netrodo, kad šiandienos bendro žemės ūkio politika yra labai subjektyvi ir panašu, kad jai, jai nerūpi visi, jai, jai gyvendinami neatsižvelgiami vienodai į visus prioritetus kodėl ignoruojami tam tikrai žūp prioritetai. Ar tai yra racionalu, ar iš tikrųjų mums, pažiūrėjau, pavyks užtikrinti deramas pajamas ūkininkams. Ir jei cukraus rinka bus visiškai e, e, liberalizuota, ar tai užtikrins stabilumą, ar tai tikrai užtikrins deramą pasiūlą. Aš kartais stebiu tai, kas vyksta, kaip reikia keičiami e, teisės aktai ir man ne visuomet yra aišku, kas vyksta, ko yra siekiama. Nuo 2017 metų spalio mėnesio nebebus kvotų ir man visiškai neaišku, kokia, koks likimas laukia cukrinių runkelių augintojų. Vienintelis dalykas, kurį mes turėsime, tai bus tarp šakiniai susitarimai. Ir Ir reglamente 1308-2013 yra pasakyta, kad bus pritaikytos papildomos priemonės, po to bus, bus panaikintos kvotos. Ir tai reiškia, kad reikia sudaryti pirmiausia tuos susitarimus Ir aš norėčiau jūsų teisės leidėjų paklausti, ką jūs padarėte tam, kad būtų užtikrinta derama pareigų ir teisų pusiausvyrą. Nes e, cukrinio runkelio augintojų galios dėrėtis yra labai mažos ir nepaisant visų priemonių. Ir todėl jiems labai sunku yra paveikti tai, kaip yra bendrasis rinkų organizavimas. Ir Pastaruoju metu taip pat siūloma keisti ir tarpšakinius susitarimus. Ir tai, ir tai dar labiau sumažino augintojų darybinės galės. Taip pat tai yra aktualu, kai kalba eina apie darybas dėl kainos. Reikėtų, manau, stiprinti cukrinių augintojų padėtį. Ir tai cukrus pertiržimo įmonės dažnai primetat savo kainas ir tai yra visiškai nepri, nepriimtina, nes dėl to susidaro nesažininga prekybos praktika, kuri visiškai netitinka mūsų siekiamų arba deklaruojamų tikslų. Cukriniai runkeliai, cukriniai runkelių augintojai staiga atsidūrė de, neturtingo giminaičio vietoje. Kai nebeliks jokio reguliavimo, tuomet dominuos cukraus perdirbimo įmonės. Aš manau, kad čia svarbu vaidmenį galės suvaidinti deramą konkurenciją užtikrinančios institucijos, nes reikės e, tikrai nemažai padirbėti, kad e, cukraus e, perdirbimo įmonės net dominuotų rinkoje. Nes tą mes matome šiuo metu. Reikės imtis antimonopolinių veiksmų tam, kad galima būtų apsaugoti cukrinių runkelių augintojus. O jei pažvelgsime į sąjungos rinką, pamatysime, kad devynios stambios bendrovės pagamina 90 procentų viso cukraus, o cukrinių runkelių augintojai. Tai yra 140 tūkstančių uh, ūkininkų ir vidutiniškai jie pagamina, jie neįtin daug pagamina ir tai cukriniai runkeliai yra greitai gendantis produktas. Uh, Ir tai reiškia, kad cukrinių runkelių augintojai negali rinktis, kurią, kuriai perdirbimo įmoniai parduoti savo produkciją pasirenka kaip tik perdirbėjai. Taigi kaip mes galėsime apsaugoti, apginti savo teisės, kaip galėsime išsiderėti geras sąlygas, nes mūsų dėrėjimuose galios tikrai yra labai mažos ir aš bijau, kad po 2017 metų tie, tie, tie tarpšakiniai susitarimai iš esmės praras bet kokią prasme, nes jums tiesiog pasakys štai tokios yra sąlygos, arba sutika, ar, ir daryk kaip sakoma, arba eik iš čia. mes matome, kad nebus užtikrintos sąžiningos konkurencijos. Taigi visas požiūris pagristas liberalizavimu. Ar tas požiūris tikrai padės mums gerai bendradarbiauti tiekimo grandinėje, visiems subjektams bendradarbiauti? Aš tiesą sakant, tuo abejoju. Tai, kad nėra aiškaus reglamentavimo, kuris uh, kuris būtų naudingas cukraus gamintojams, ką daryti. Visiškai yra neprimtina, kad perdirbėjams visiškai nerūpi, ką daro augintojai, koks yra jų likimas. Ir aš manau, kad ūkininkų organizacijos, asociacijos uh, turėtų gal suvaidinti čia svarbu vaidmenį, gal jie, jie turėtų dalyvauti pasirašantas tarp šakinės e, sutartis, nes mes baiminamės, kad cukrinių runkelių augintojų pajamos po reformos sumažės. Taigi, ponai ir ponios, mums reikia tikrai labai aiškių e, gairių, aiškios sistemos, kuri būtų pagrista teisingais, sąžiningais principais. Vienas iš e, mano kolegų pasakė, visi sėdime toje pačioje valtyje. Ir taip valtis da, vis dar laikosi ant vandens paviršiaus, bet jau matome, kad e, tai yra valtis ta prakiūrusi ir valtis nėra tokia didelė, kad visi galėtume joje likti. Ir gelbėjimosi laivas taip pat yra riboto dydžio, nedidelis yra, jame nėra labai daug vietų. Taigi Panašu, kad šiuo metu Bruselis tiesiog nori kratosi atsakomybės, nieko nenorint daryti, o cukrinių runkelių augintojai yra priversti parduoti savo produkciją žemiau už gamybos e, sąnaudas. Tai yra tikrai labai liūdna situacija. Mes reikia, jūs turėtumėte pagalvoti apie taip, kokių priemonių reikės rinkoje tam, kad galima būtų sušvelninti deliberalizavimo ir koto atsisakymo e, pasakmes. Uh, turime dabar jau pradėti ruoštis tam, kad galėtume už, užbėgti įvykiams už akių, už, uh, užkisti kelią neigiam, neigiamoms pasiekmėms. Manau, kad tik jei mes užtikrinsime, kad tos supirkimo kainos nebūtų mažesnės už savikainą. Uh, Ir tik užtikrinami, kad kainos nebūtų diktuojamos e, gamintojams, galėsime kažką, kažkokią ateitį užtikrinti cukrinių runkelių augintojams. Nepamirškite, kad nuo jūsų sprendimų priklauso cukrinių runkelių augintojų ateitis. Ir jei tie sprendimai bus nepalankos, tuomet cukrinių runkelių augintojai, kaip ir apskritai cukriniai runkeliai, išnyks iš mūsų kaimo vietovių. Aš norėčiau padėkoti Jums už kvietimą ir, ponė pirmininkė, yra dar vienas dalykotas aktas, kuris e, sustipri kuris sustiprina e, cukraus gamintojų e, e, padėtį, o ne cukrinių runkelių augintojų galės. Nepamirškime cukrinių runkelių augintojų. Aš manau, kad mes turime visą tiesą jums pasakyti, kad išmokos kitose šalyse yra susijęs su ūkiu. O aš manau, kad jei mes norime sąžingos konkurencijos Europos Sąjungos rinkose po 2017 metų, Mes turime turėti vieną išmoką visiems ūkininkams. Visiems ūkininkams turi būti nustatyta viena bendra išmoka. Gal jos kort, kortą galėtų pasisakyti komisijos atstovas. Tiesą sakant, yra nedaug laiko, nes e, dar norės pasisakyti komiteto nariai, tačiau prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš tikėjausi kalbėti po komiteto narių, tačiau jeigu sutikite man žodį darbą, ir aš mielai pasisakysiu. Visų pirma, noriu pasidžiaugti renginiu, surinktais klausimais. Tai labai tinkamas laikas kalbėti apie cukrų, tai labai svarbus laikas sektoriui e, cukrinių runkelio auginimas ES yra labai svarbus tiek maisto gamybai, tiek e, darbo vietoms kaimo vietovėse, tiek e, e, cukriniai runkeliai yra atsinaujinanti žaliava maisto ir chemijos pramoniai bei degalų pramoniai. Taigi jų auginimas tampa ir pagrindų įdėkti inovacijas. Aš susidomėjom išklausiau pristatymų ir viską aptarsiu su suinteresuotais veikėjais šiame sektorėje. Noriu paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, kaip minėjo ne vienas kalbėtojas, sprendimas atsisakyti kvotų buvo priimtas 2006 metais. Ir 2013 um, e, metais buvo tas sprendimas pradėtas įgyvendinti, tai reiškia, kad e, sektorius galėjo pakankamai gerai pasirenkti e, naujai sistemai. Ir aš e, buvau įsitikinęs, kad viskas yra parengta, kad sektorius yra pasirengęs tam, jog kvotos kitais metais bus panaikintos. Procesas, aišku, bus sudėtingas, tačiau buvo teikiama nemaža restruktūrizavimo parama buvo 2006 e, metais skirta beveik 6 milijardai eurų restruktūrizacijai, užsidarė maždaug 80 cukraus perdirbimo įmonių, tačiau jos e, savanoriškai atsisakė dalyvauti gamyboje ir gavo ES paramą. Taigi restruktūrizavimas buvo sėkmingas ir dabar sektorius kur kas geriau pasirengęs kvotų atsisakymui negu kad anksčiau. Antras dalykas. Iš komisijos pusės galiu pasakyti, kad kvotų atsisakymas nereiškia visiško rinkos liberalizavimo arba reglamentavimo atsisakymo. Aš priminsiu, kas po 2017 metų dar veiks. Vis dar veiks e, e, privačios saugyklos, Ir tiesą sakant, šis instrumentas, ši priemonė taps dar lankstesnė. Toliau kolektyvinės dėrybos, tai buvo minėta, e, raštiški susitarimai e, prekybos srityje, jie labai svarbus ir neseniai išleidome deleguotąjį aktą, užtikrinantį, kad e, po kvotų panaikinimo bus galima nustatyti supirkimo kainą, kurią gaus e, augintojai iš supirkėjų. Tas deleguotas aktas labai svarbus ir jis užtikrins stabilumą sektoriuje. Tai yra vienintelis sektorius, kuriame taikomas toks susitarimas dėl kainos, kurį perdirbėjai turės mokėti gamintojams, augintojams. Taigi vienintelis sektorius gali pasikliauti tokiu susitarimu ir jam netaikomos um, kartelinio susitarimo e, taisyklės. E, Tikimės, kad e, šis deleguotasis aktas bus tinkamai išnagrinėtas ir parlamentas jam pritars ir jis bus pradėtas įgyvendinti. Kitas dalykas - importui teikiama apsauga. E, be tų preferencinių prekybos susitarimų e, parama importui yra draudžiama. Be laisvos prekybos susitarimai mūsų toks importas nevyktų, nes niekas pasaulyje negali mokėti 339 eurus už toną cukraus. Nėra laisvosios prekybos ES rinkoje, bent jau cukraus sektorija. Nemažai jūsų tai minėjote. Be to nebus jokių apribojimų cukraus eksportui. Tai labai svarbu nes dabar nekvotinio cukraus eksportuotojai um, uh, pagal PPO mm, taisyklės gali eksportuoti mažiau negu 2,3 mm, uh, milijonus tonų ir uh, tų pribojimų bus atsisakyta. Be to bus teikiama savanoriška parama, ji bus teikiama dešimtie valstybių narių. Uh, 386 eurai Lenkijoje bus mokama už hektarą be teikiamos už hektarą paramos 600 e, eurų už hektarą Rumunijoje, taip pat Suomijai bus teikiama parama ir tai žemdirbiai gaus be kitų, be paramos teikiamos kitiems sektoriams. Taigi tokios priemonės yra siūlomos, komisija gali eiti ir toliau. Yra nemažai išimtinių priemonių, kurias galime pritaikyti ir kai kurios iš šių priemonių dabar buvo pritaikytos pieno sektoriui. Aš žinau, kad e, dėje tos priemonės e, krizės ne, nepabaigė, tačiau jų poveikis tikrai buvo geras, kitaip situacija pieno sektorėje būtų dar blogesnė. Taigi, noriu apibendrinti ir kalbėti apie pieno bei cukraus sektoriaus padėtį. Iš daugelio jūsų girdėjau, kad e, viskas liks taip pat blogai, kad tai, kas vyksta pieno sektorėje, vyks ir cukraus sektorėje. Aš su jumis nesutinku, šis palyginimas per nelik paprastas būtų. Uh, Pagalvokime, pieno sektorėje krizę sukėlė ne kvoto atsisakymas, buvo ir kitų problemų, dėl kurių atsirado krizė. 2009 metais e, kvotų, kvotos buvo taikomos, tačiau pieno sektorius vėlgi išgyveno krizę, taigi kvotos neužtikrina, kad krizės nebus. Yra ir kitų veiksnių, padėtis kur kas sudėtingesnė. Bet to sektoriaus organizacija, sektoriaus struktūra pieno ir cukraus sektoriuje labai smarkiai skiriasi. Cukraus sektorius e, iš tikrųjų labai gerai organizuotas ir susitelkęs. Tiek augintojai, tiek perdirbėjai yra labai gerai organizuoti, susitelkę, dirba kartu e, situacija pieno sektoriuje yra visiškai kitokia. Ten yra milijonai smulkių pieno gamintojų, kurie neturi kitos išeities, tik toliau gaminti pieną ir mokėti skolas bankams. Taigi aš nesutinku su tokiu pesimistiniu požiūriu į cukraus sektoriaus ateitės. Ateitį iš komisijos pusės darysime viską, kad e, cukraus sektorius sėkmingai dirbtų ir tikėmės parlamento paramos. Labai ačiū. <clears throat> tai, ką jūs ką tik tai pasakėte apie visą virtinę sprendimų, kurios komisija kompetitinga priimti ir ketina priimti suteikia šiek tiek vilties, nes tikėkime, kad jūsų sprendimai bus greitai įgyvendinami. Ar kas nors nori pasisakyti? Vieną minutę prašom. Ponas Andriu, vieną minutę jums suteiksiu. Labai trumpai, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams, kurie šiandien pasisakė, už, dėkuoju už visą informaciją. Manęs nenuramino da, tai, ką jūs pasakėt, net ir po to, ką pasakė da, panas Korte. Da, iš tikrųjų, jūs tiesiog kaip burtininkas mums sakote, rytoj viskas bus geriau, bet aš galiu palyginti situaciją su to, kas šiuo metu vyksta da, pieno sektoriuje. Ir aš galiu jums pasakyti, kad čia da, tos paralelės. Da, tikrai nėra teigiamos, nes pieno sektorius išgyvena labai rimtą krizę šiuo metu ir aš matau, kad kolektyviai mes nesugėme pasiruošti tokioms krizėms. Ir todėl man kyla klausimas, kaip ir sakė mūsų svečiai, ar kas, koks tikimas laukia mūsų cukraus e, sektorių. Ir mes žinome, kad taip pat ir da, e, PPO da, liberalizavimas. E, da, taip pat nelabai buvo mums naudingas. Ir šiandien mes importuojame beveik 85 procentus viso suvartojimo cukraus. Ir e, be abejo, čia reikėtų galvoti apie visas mūsų turimas galimybės. Ir, pavyzdžiui, užjūrio teritorijose gaminam, auginamą centralinį andrių cukrų. Tenai situacija yra labai nestabili, ponia pirmininkė, ir aš manau, kad jūs žinote, kad tai toms, tam sektoriui tenai reikia skirti ypatingą dėmesį. Mm.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 Čia šioje salėje ir mes prisiminame, kad kai buvo kad prieš dviejus metus kalbama apie pieno sektorių, mums taip pat buvo sakoma, kad viskas yra gerai, nepergyvenkit, mes turėsime pakankamai laiko pasiruošti, sektorius turėjo pakankamai galimybių prisitaikyti ir taip toliau. Ir šiandien mes matome, kad iš tikrųjų mūsų ištiko absoliuti katastrofa ir labai tikėtina, kad mes taip pat po poros metų sėdėsime čia pat ir sakysime, a, prieš porą metų nieko nepadarėme. Aš manau, kad mes tikrai realiai turime kažką padaryti tam, kad būtų priimtas teisingas sprendimas. Todėl mes, Europos parlamentas, turėtume daryti spaudimą, kad tokio sprendimo būtų ieškoma. Aš suprantu, kad Europos parlamente mes kalbėjome apie tai, kad kvotos įsakymas gali būti pavojingas, tačiau taryba ir komisija nusprendė kitaip. Tai Kambodža visai neseniai dar, dar neaugino da, uh, cukranendrių, o dabar dėl pasikeitusios situacijos da, yra stambi tiekėja. Ponas Dės, ačiū, ponė Pirmininkė. Aš norėčiau užduot, užduoti klausimą, kiek reikia skirti paramos už vieną toną, kad mes galėtume konkuruoti su brazilais. 2004 metais aš pradėjau dirbti Europos parlamente ir e, mano pirmasis šiandienis pranešimas buvo cukraus sektoriaus reformas. Ir tuomet e, komisija norėjo mažinti kainas, o mes parlamentas tam pasipriešinome. Ir Mes turime 6, 6 milijonais daugiau tonų nei suvartojame Europoje ir tai reikia kažkaip atsižvelgti, kitaip mes nieko nepadaryme, nežengsime į priekį. Ponas Agno, turiu pasakyti, kad man kilo dar daugiau klausimų, negu kad aš girdžiu atsakymų. Noriu paklausti, kas jūsų nuomonė kelia didžiausią grėsmę? Negali būti, kad tai yra cukraus fabrikai. Mes girdime, kad jie užsidaro. Tai reiškia, ne jie kelia didžiausią grėsmę. Tai kasgi kelia didžiausią grėsmę cukraus e, rinkai? Jūs atstovaujate vienai iš didžiųjų e, rinkų Europos Sąjungoje. Kitas dalykas Kanada veikia visiškai liberalizuotos cukraus rinkos sąlygomis ir jie uždirba pinigų. Tai gal reikia šito pasimokyti iš viso to reikalo. Bet jie naudoja genetiškai modifikuotus runkelius. Ačiū. Na, išorės apsauga tikrai yra būtina. Ir būtų įdomu sužinoti specialistų nuomonę dėl susietosios paramos. Aš vis dar manau, kad e, tai iškraipo konkurencijos sąlygas vidaus rinkoje, bet gal tai suteikia tam tikrų galimybių. Gal iš tiesų pieno rinkoje veikiantys ūkininkai galėtų veikti lankščiau ir gal verta pagalvoti apie bendradarbiavimą tarp ūkininkų ir perdirbimo įmonių, kad tas bendradarbiavimas vyktų sažiningiau Mes vis dar dirbame žemę ir gyvename iš to. Tai gal reikia pagalvoti, kaip geriau paskirstyti e, pajamas ir išlaidas. Pelnai ir išlaidas, atsiprašau. Pirmininkas, ačiū. Labai ačiū. Pusantros minutės kiekvienas iš pasisakysiųjų galės pasisakyti ir pačioje pabaigoje dar pusantros minutės suteiksime komisijai. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau sureaguoti į ponio Kortet pastabą dėl apsaugos. Gal aš trumpai apie tai kalbėjau, bet aš tą pasakiau, kad importas labai padidėjo po 2006 metų reformos. Mes importuojame daugiau nei 2 milijonus tonų ir importas padidėjo 50 procentų. Mes negalime pasakyti, kad mūsų e, rinka yra visiškai apsaugota. Mes gaminame tik 15-20 procentų viso mūsų suvartojimo cukraus, nors galėtume gaminti jį visą. Toliau. Deleguotieji aktai čia. Da, Aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų deleguotieji aktai atsirado po labai ilgų diskusijų tarp sektoriaus ir komisijos. Ir šis rezultatas yra kompromisas, kurį reikėjo patvirtinti. Ir aš manau, kad reikėtų patvirtinti šį kompromisą, šį deleguotąjį aktą. Tai yra geras susitarimas, jį reikia gyvendinti. Uh, ir, ir, ir jį reikia įgyvendinti, reikia pažiūrėti be abejo, kaip jisai bus taikomas. Man liko vieną sekundę. Mes. Mes esame vienintelis sektorius, kuriame bendrosios rinkos organizavimo reglamente yra kalbama apie cukrinius runkelius. Pirmininkė, aš panaudosiu savo pusantros minutės atsakymui į vieną svarbiausių klausimų, kurį man uždavė ne kartą. Tai yra susietoji parama. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad visiškai sutinku su tuo, kad nereikia, kai įmanoma, iškraipyti konkurencijos sąlygų. Nežinau, aš daug apie kitas šalis, nes esu iš Italijos, bet Italijos susietoji parama vargiai ar iškraipo konkurencijos sąlygas. Ir sakau tai todėl, kad Italijoje yra 500 tonų kvotų, kvota, o mes pagaminome tik 300 tonų. Todėl konkurencija nėra iškraipoma. Man atrodo, kad kolega iš Vokietijos, kuris anksčiau pasisakė, sutiktų, kad konkurencija iškraipoma tada, kada kvota viršėjama arba kada, nepaisant susietosios paramos, vis tiek yra gaminama per daug. Bet Italijos atveju tikrai taip nėra. Reikia pasakyti, kad kiekvienoje valstybėje narėje runkelio auginimo sąlygos yra skirtingos. Mes esame skirtingi, todėl pavyzdžiai skirtingi. Ispanijoje jie išleido didžiulius pinigus, kad sutvarkytų drikinimo sistemą, ar tai iškraipo konkurenciją. Tuo metu, kai Ispanijoje nebuvo drikinimo sistemose, negalėjo auginti cukrinių runkelių. Italijoje, pavyzdžiui, um, kitokios sąlygos visiškai klimato yra. Ar tai iškraipo konkurenciją iš dalies? Taip, bet ar tikrai taip? Viskasgi priklauso nuo konkrečios situacijos. O reguliavimas labai aiškus, nes pasakyta, kad susietoji parama yra įmanoma tada, kada kyla rizika, jog um, iš vis ištiks um, krize sektoriui, jisai užsidarys ir nebeveiks. To gal nereikia painioti dalykų, nereikia daryti klaidų, kurias jau esame padarę. Ponas Nikel. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponios ir ponai, aš manau, kad mano pasisakymas šiandieną buvo skirtas vienai minčiai pagarsinti, kad runkelių augintojų pozicija turi būti sustiprinta. Ir tą girdėjau ir iš komisijos ir noriu padėkoti komisijai už tai, kad deleguotieji teisės aktai Aš jau kalbėjau, kad tai, tas aktas taip pat sustiprins tik tai gamintojų poziciją. Nes e, cukrinių runkelių augintojai turės parduoti savo produkciją už kainą, kuri mažesnė už savikainą ir tai nėra gerai. Jei susidaro kažkoks perviršis, mes galėtume juo pasidalinti cukraus gamintojai šiuo metu turi monopolinę poziciją visoje grandinėje. Mes turėjome anksčiau priemonės, kurios e, padėjo cukrinių galių gintojams dėrėtis, tačiau jos visos buvo iš mūsų atimtos ir mes nieko daugiau ne, negalime padaryti galima būtų, pavyzdžiui, galvoti apie gali kažkokias schemas, kurios leistų pasidalinti pelnu, bet panašu, kad ir net ir to neužtektų. Ačiū toliau, pona Kortai, e, jums. Pusantros minutės, labai atsiprašau, kad riboju jūsų pasisakymo laiką, bet dėja mūsų laikas riboja taip pat. Ačiū, ponė pirmininkė, gal du klausimai, kurie tikriausiai man buvo skirti. Pirmiausia, dėl importo. Aš sakiau, kad jeigu jūs pasižiūrėsite kokie muito mokesčiai yra nustatyti importuojamam cunkrui, tai jie nustatyti ne pagal lengvatinius e, tarifų susitarimus. Mes žinome, kokie yra Brazilijos e, konkurenciniai gebėjimai, tačiau šiuo metu iš Brazilijos įmanoma importuoti tik tai e, tą kiekį, kuris įskaičiuotas į PPO nustatytą kvotą. Kitas dalykas yra cukrus importuojamas iš tų šalių pagal viskas išskyrus ginklai susitarimą. Ir tas susitarimas buvo labai tikslingai pasirašytas, kryptingai su jomis dirbama, kad ten baigtųsi konfliktai. Nėra kažkokių kitų motyvų. Aš manau, kad komisija ir mes visi vykdydami reformą tikėjomės, kad iš tų šalių bus eksportuojama uh, kur kas daugiau į ES. Taip, mes žinome, kokia yra padėtis su cukros fabrikais ir cukros fabriku Londone ir kaip ir jie, taip ir mes esame nustebę, kad uh, šalis, kurios nemoka muito mokesčio ir turi neribotą prieigą prie rinkos, nesugeba parduoti Europos rinkoje savo cukraus. Nepaisant e, to, kad praeitėje joms suteikta tikrai didelė pagalba, kad galėtų įvykdyti struktūrinas reformas. Taigi nereikia visko versti ant 2006 metų reformos, nes tikrai ne viskas vyko taip, kaip mes buvome numatę, bet yra labai svarbių bendro kompromiso e, elementų segmentų, nes šiame sektoriuje interesai dėja yra labai skirtingi ir labai priešingi, o komisijai reikia suderinti visus tuos skirtingus elementus. Tačiau didžioji dalis importuojamo cukraus yra importuojama ne iš mūsų pagrindinių konkurentų. Dabar dėl atokių regionų ir periferinių regionų tai jiems taip pat yra nustatytas specifinis režimas, tačiau ponas Andriu teisingai pastebėjo, kad reikėtų peržiūrėti ir jų interesus. Ir galiausiai ponas Nikel, noriu jums atsakyti, taip, reikia sustiprinti ūkininko pozicijos, nes gamintojo pozicija šiuo metu labai stipri ir tų pozicijų suderinamumų šiuo metu labai rūpinasi komisijos narys Hoganas ir vien dėl tos priežasties buvo pasiūlytas deleguotasis teisės aktas ir būtent dėl tos priežasties sutarties komisija dabar jau įsteigė specialią darbo grupę, kuri struktūriškai vertins galimybę sustiprinti ūkininkų poziciją. Gal tai įmanoma padaryti per teisės aktus, tam, kad, o tai reikalinga, kad ūkininkas gautų uh, savo dalį pajamų. Ačiū ponios ir ponai. Aš manau, kad um, diskusija, kuri įvyko šiandien po pietų, rodo, kad uh, tikrai mūsų laukia uh, sunkus kelias ir viską, kas galima susijęs su cukraus sektoriumi yra sudėtinga. Noriu padėkoti parlamento nariams, mūsų pranešėjams. Labai atsiprašau, kad turėjau apriboti jūsų kalbėjimo laiką, tačiau labai esu dėkingas visiems, kurie dalyvavo. Posėdis baigtas. Klausykit, aš lėkiu, nes man reikia.